Uh, ladies and gentlemen, uh, you have to learn that when I'm in the chair, we normally start on time, even... Gerbiami kolegos, e, turime išmokti pradėti dirbti laiku, net pranešėjo pirmojų klausimų nėra dabar salėje. Ir, žodžiu, norėčiau pasakyti, kad jeigu, e, pasakyti, kad jeigu kas nors turite pastabų dėl darbo tvarkės, laikas jas pasakyti. Tokių nėra šeštas darbo tvarkės punktas. Uh, e, jis buvo. Jis bus nukeltas į spalio 26 dieną. Ponas Dezir norėjo, kad būtų nukeltas vėlesniam laikui. Bet reikalas tas, kad komisijos atstovų gali nebūti, nes mums trūko laiko informuoti juos. Ir mes gavome 7.30 vakar tik tai jūsų pranešimą apie tai. Tai, va, tai yra šiek tiek problema pranešimas yra tikrai svarbus ir mes nieko negalėsim padėti jums, jeigu komisijos atstovų nebus. Na, darbo tvarkė, manau, galim laikyti patvirtintą. Rūpjūčio 30 dienos projektas E, protokolas gali būti laikytas patvirtintų, jis bus laikos patvirtintų, jeigu nesulauksime pabaigos iki posėdžio pabaigos. Pirmininko pranešimai. Norėčiau jūs informuoti, kad šiandien e, ir rytoj mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Dokumentai buvo išdalinti, e, kolegos, kurie domisi atskirais klausimais, gali kreiptis sekretoriatą dėl detalesnės informacijos. 22 klausimas. E, dėl Europos bendrijos ramio vandenino valstybių laikinojo partnerystės sustarimo. Dalyvaus du ministrai svarstant šį klausimą, kurių vienas iš Papuagvinėjos. Jis yra atsakingas už reikalus imigraciją ir prekybą e, naujosios e, Gvinėjos Papua. Ir Taip pat toliau ponas Ben Simbrai, jis yra žvejybos reikalų ministras. Mes taip pat sulauksime Fidži ambasadoriaus. Gal neteisingai ištariau jo pavardę. Vanikiu, sako pirmininkas. Ir norėčiau taip pat pasakyti, kad tai vyksta vyks. Spalio 14 vyks neįlinis susitikimas su Pakistano užsienio reikalų ministru. Nuo, deš, nuo 9.30 iki 10.30. Manau, tai labai svarbus susitikimas kad, ir svarbu, kad visi galėtume pasikoreguoti savo darbo tokias taip, kad galėtume ten dalyvauti. Ketvirtas e, punktas komitetų posėdžių tvarkaraštis 2011. -iesiams. Visi gavote šį dokumentą, buvo padaryta pora smulkių pakeitimų, tačiau bendrai kalbant, aš galvoju, kad visiems kolegoms tai buvo priimtina, koordinatorių posėdėje buvo diskutuota apie tai, ar visi sutinkate su tais padarytais pakeitimais. Jeigu pakeitimų ir pasavų nesulauksime, laikysime, kad e, mūsų darbų kalendorius gali būti patvirtintas. Penktas punktas reglamentavimo klausimas dėl bendrijos režimo nustatymo eksporto kontrolėms kontroliai skirtai dvigubos patirties medžiagoms kontroliuoti. Turite šito pasiūlymo kopiją. Ail, čia jūsų pranešimas. Gal galėtumėt pranešti apie esamą situaciją? Dėkoju, pirmininkė. Šios dienos pranešimas yra be galo įdomus, nes jis kalba apie labai svarbę ES eksporto dalį. Tai yra dviejų panaudojimo objektai. Viena vertus jie naudojami civilinėje srityje, pilietinėje srityje, civilinėme gyvenime, kita vertus karinėje, karinėme gyvenime. Aišku, tas klausimas yra labai jautrus. Kalbant apie turinį, galima pasakyti, kad komisijos pakeitimas yra keistinas. pasiūlymas yra keistas, nes pasiūlymai buvo pateikti ir dabar reikėtų turbūt išnagrinėti, kas tuose pakeitimuose buvo svarbu. Aš labai trumpai peržvelgsiu pakeitimus, o paskui e, bendrai e, panagrinėsiu viso pranešimo problemas. Lisabonos sutarties reikėjo E, vartojimus terminus naudoti. Komisijos pasiūlyme to nebuvo, taip pat buvo šnekama apie priemonės, kurias reikėtų pasitelkti. Buvo šnekama, kad reikėjo uh, parlament, parlamento nuomonės dėl šio teksto, kadangi tai yra būtina pagal Lisabonos sutartį. Aišku, yra tam tikrų detalių, jas reikės labai detaliai išnagrinėti. O kol kas bendrai paėmus visi pakeitimai, kuriuos aš pateikiau, daugiau yra susijęs su kontrolė, su eksporto kontrolė. nereikėtų, kad tos kontrolės būtų vykdomos tik tais valstybėse narėse, reikėtų, kad tos, ta kontrolė būtų tiesiog paskirstama tarp valstybių narių, tarp kontrolės, kad būtų kažkoks tai centrinis kontrolės mechanizmas. Dar vienas įdomus momentas iš pranešimo. Kaip atlikti galutinę kontrolę? Komisijos pasiūlymas buvo toks, kad reikėtų kontroliuoti, kaip e, tie e, dvigubo naudoj, panaudojimo objektai naudojami galutinėme etape, tačiau tai aišku turi tam tikrus, tam, tai aišku tam, e, tam tikrą sumą pinigų kainuoja. Kai kas sako, kad reikėtų ko gero kontroliuoti vartotojus Žinoma, tai dar diskutuotini dalykai, reikėtų pasižiūrėti, kaip tą klausimą išspręsti, kaip galima geriau. Aš savaime suprantama esu atviras įvairiems variantams. Ir kalbant apie pranešimą, e, dabar jau yra skirtumas su komisijos e, pasiūlymu. Komisija, pavyzdžiui, siūlė padaryti e, ataskaitą, tačiau ta ataskaita turėtų būti daroma tik ex post. Aš manyčiau, kad ta ataskaita turėtų būti teikiama ex ante. Tokiu būdu būtų galima išvengti visokių nelegalių dalykų, e, tiesiog užbėgti jiems už akių. Taigi būtų gerai, jeigu būtų eksantėta kontrolė vykdoma. Labai aktuali dar viena problema, ką daryti iš tų produktų, iš tų objektų, kurie e, yra e, kuriuos galima panaudoti e, atakoms, užpuldinėjimams karui kibernetinėje, kompiuterinėje erdvėje sakykime, gali būti užpuldinėjamos atominės elektrinės, e, prieš jas gali būti nukreiptos būtent kompiuterinės atakos ir tai gali tikrai e, sukelti labai nemažai problemų. Kai sakau nemažai problemų, tai vartoju tikrai eufemizmą. Visą tai nebuvo teksto nuostatose, tad e, padarytas nedidelis pakeitimas. Pasakyta, kad reikėtų tiesiog sistemingiau prieiti prie šio klausimo. Tačiau tai aišku irgi diskutuotinas dalykas. O dabar norėčiau perėti prie esmės. Teisiškai ir iš principo tam tikrų problemų kyla. Komisija nurodo 2000 metų reglamentą ir sako, kad galės padaryti labai nedidelius pakeitimus konstatuojamojoje dalyje, priedė atsiprašau. E, taryba dirbo ir padarė pakeitimus tame reglamente, teisiniu požiūriu, dabar mes turime visai ką kitą. buvo pasakyta, kad kalbant apie 2009 metų dokumentą, tai e, čia galioja teisinė prezumcija ir kad galbūt reikėtų remtis 8, o ne 9 metų tekstų. Neslėpsiu, kad kai kurie kolegos mano, jog būtų tikslinga tam tikromis aplinkybėmis komisijos pasiūlymą atmesti ir kad komisijos galima būtų paprašyti pateikti naują pasiūlymą remiantis naują teisinę bazę, naujų teisinių pagrindų ir tik tada tą pasiūlymą pateikti teisiniam, e, atsiprašau, e, parla, parlamento komitetui. Laiko lieka labai mažai, labai nedaug turime laiko, kad galėtumėm su taryba viską aptarti. nesu nei už, nei prieš, neturiu kažkokios tai galutinės pozicijos apsprendęs, jeigu komisija mano, kad reikia e, atmesti tą pasiūlymą, tai gerai, jeigu dabar e, balsuosime taip, kad reikėtų atmesti daugumą, tai ir atmesime, o jeigu ne, nu, tai tada dirbsime pagal tai, kas čia pasiūlyta. Taigi šiaip esu, mano pozicija atvira, tad norėčiau visų frakcijų atstovų dabar paklausti, kokia yra jų pozicija dėl šio pasiūlymo. Dėkoju Jums, kad suteikėte žodį e, ir man labai smalsu, kaip toliau pakryps diskusijos. Ačiū Jorgai Danieliu. Ačiū kolegos. Pirmiausiai norėčiau padėkoti už paaiškinimą. Man atrodo, supratome problemas susijusias su institucinė sąranga, problemas, su kuriomis dabar susidurime, kadangi parlamentas ir taryba dirba su skirtingais dokumentais. Mes dabar dirbame su senu tekstu, kuris šiuo metu negalioja, o taryba dirba su dabar galiojančiu tekstu. Todėl mes turėtume rimtai pasvarstyti, ar reikėtų tą dokumentą gražinti komisijai ir paprašyti tokio pasiūlymo, kuris būtų susijęs su dabar galiojančiu dokumentu. Nes mums tikrai kyla nemažai klausimų pagal dabar ES galiojančią tvarką ES nereikia tvar, e, tvirtinti šių produktų, nėra tokios prievolės. O mums norėtųsi numatyti tam tikrą prievolę, nuspręsti, ar tas produktas turi, gali būti eksportuojamas ir koks turėtų būti tvirtinimui tai skirtas laikotarpis - 6 ar 8 mėnesiai ir panašiai. Ir jeigu objektas nėra patvirtinamas, tai automatiškai yra atmetama teisė jį eksportuoti ar jo prekiauti. Kita vertus, tas laikotarpis, per kurį sprendžiama dėl tvirtinimo, neturėtų būti labai ilgas. Valstybės narės neturėtų būti verčiamos labai ilgai laukti, tai yra neprimtina. Kitas e, labai svarbus klausimas yra ataskaitų teikimo prievolė. Reikėtų galbūt diferencijuoti tuos produktus į tuos, kurie skirti kariniam panaudojimui ir kurie vežami šalis kur potencialiai gali būti panaudojami kariniais tikslais, ir produktus, kurie yra naudojami civiliais tikslais. Galbūt reikėtų išsamiau panalizuoti tekstą, pasigilinti į situaciją, kad nesukurtume pernelyg didelių barjerų Na, pavyzdžiui, jeigu dauguma mūsų komiteto narių pritartų pakeitimams, mes galėtume ieškoti kompromiso. Tačiau, na, jeigu įmanoma, galbūt reikėtų nebalsuoti ir neprimti galtinio sprendimo, bet siūsti dokumentą komisijai atgal ir duoti jai aišku signalą, kad mes norime naujo reglamento šis srityje ir prašyti, kad komisija parengtų naują projektą, kuriame būtų atkreipiamas dėmesys į tuos mums rūpimus klausimus. Nesakau, kad reikėtų sustabdyti darbą, bet e, tiesiog pratesti jį kitokiu būdu. Jeigu sukauptume balsų daugumą, duotume komisijai tokį signalą ir tęstume darbą kitaip. Dėkuoju, Danieliau. Jeigu nėra daugiau norinčių pasisakyti, ar yra Viljamas? Kalbėtojas kalba be mikrofono. na, man sukėlė susidomėjimą šitas pasiūlymas, tačiau pranešėjo komentarai yra pakankamai techninio pobūdžio. Aš manau, kad čia galime išvelgti tam tikrą nuomonių skirtumą ne tik tai tarp Europos parlamento ir e FT, bet ir tarp um, ECR um, laikinaiančio pirmininko pareigas asmens ir mūsų komisija, ten keletoje vietų naudojo žodį bendryje, paskui tas žodis buvo pakeistas į sąjungą. Sąjunga reiškia politinė sąjunga. Ir mes negalime tam pritarti, ne tik mes, bet daugumas Europos piliečių tam nepritartų, taip pat ir Prancūzijos prezidentas. Tad siūlyčiau pranešėjai grįžti prie ankstesnio termino. Tai, kad gražintų žodį bendryje ir ištrintų tas nuolatinės nuorodas į sąjungą. Matau, kad yra keletas žmonių, kurie man pritarė, tai gal taip ir atsitiks. Na, bet e, aš labai e, turiu didelių išlygų dėl to, ar tai atsitiks. Ačiū, Vilimai. Na, aš pats nekalbėjau šią temą, tai nežinau, iš kur jūs nusprendėte, kad yra nuomonių skirtumas. Gal komisija galėtų pakomentuoti ponas Komarovskis? Kovalskis. Dėkuoju, pirmininkė. Palo Vizoti iš komisijos. Pirmiausia, norėtume padėkoti pranešėjai už tai, kad atliko darbą kokybiškai, nes sritis tikrai sudėtinga, techninio pobūdžio sritis. Tai yra tikrai pasiūlymas skirtas techniniams dalykams ir jo taikymo sritis yra ribota. Parlamentas turės keletą progų dar grįžti prie šios temos, padiskutuoti apie dviejopo panaudojimo objektų eksporto kontrolę. Mes e, ketiname dar daugiau pasiūlymų pateikti šioje srityje. Galima pritarti daugumai pranešėjo pasiūlymų. Pritarime, kad pasiūlymas pateiktas 2008 metais apsiribojo tik tam tikrais eksportuotojams e, skirtiems instrumentams, kurie palengvina jų darbą ir yra keletas pasiūlymų susijusių su saugumu ir tai daugiausiai, tai tai kaip ir pagrindiniai pasiūlymai. Kaip žinia, eksporto kontrolė sudaro maždaug taikoma 13 procentų ES eksporto į ES ir paprastai ta kontrolė vykdoma tose sektoriuose, kur labai dėlis konkurencingumas ir kur aukštos technologijos. ES šiuo metu reformuoja eksporto kontrolės sistemą ir e, prezidentas Obama e, į tai atsižvelgdamas siekia dvigubinti eksportą per penkerius metus ir mes taip pat turėtume neatsilikti ir peržiūrėti eksporto kontrolės ir reglamentavimo bazę, tai yra labai svarbu. Na, pakartosiu, kad reikia tinkamai įvertinti ir saugumo reikalavimus ir būtent dėl jų ta kontrolė ir yra reikalinga. Ačiū ponia Gazoti. Matau, kad iš pirmininkaujančių šalies nori kažkas pasisakyti. Atsižvelgiant į tai, gal ką Danielis pasakė, prašom. Ne? Tada suteikiu žodį pranešėjai. Robert, vielen Dank. Ähm, Dėkoju. Galėčiau pritarti tam, ką sakė kolega Kasparį. Manau, kad bus ir dirbama tą kryptimį. Manau, kad kalbant iš esmės, tie siūlymai yra tikrai uh, vertingi ir svarbu, kad būtų sustarta dėl galutinių darbų tvarkaraščio. E, nes per numatytą laikotarpį kiekviena institucija turi tarti savo žodį. Na, o jeigu taip neįvyksta, jeigu per tą nustatytą laikotarpį suinteresuoti tos pusės netarė savo žodžio, tai tuomet turim nuspręsti, ką reikėtų daryti. Jeigu kolega Dartmus norėtų pakeisti žodį bendryje, tik, tiksliau žodį sąjungą pakeisti žodžiu bendryje, tai manau, kad neišeis to padaryti, kadangi demokratiškai buvo nuspręsta tam tikrų metų, kad bendryje tampa sąjunga. Ir manau, kad šitą faktą tenka pripažinti. Na, kiti kolegos, aišku, turi galbūt kitokių nuomonių, reikia jas gerbti. Komisijai norėčiau pasakyti štai ką. Liūdna, kad nekalbam apie esminius dalykus, o būtent nekalbam apie juridinius aspektus techninę pusę aptarti, žinoma, visada galima, tačiau teisinė problematika tebelieka, jį kol kas dar nėra visai išspręsta. Manau, kad Europos komisija šiuo klausimu turėjo pasisakyti, kol kas to nepadarė, na, žiūrėsim, kaip šis klausimas bus sprendžiamas toliau. Manau, kad remiantis kolegus Kasparį siūlymų reikėtų išspręsti juridinę pusę. Pažiūrėsime, ar komisija šio siūlymo laikysis. Dėkoju, sako pirmininkas. Spalio 15 diena yra, yra numatyta e, pakeitimų galutinė data, o lapkričio mėnesį turėtume balsuoti komitete dėl šio pranešimo. Pono Kutas dabar pranešimas. Chair. Uh, Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas turėjo tarti savo žodį dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl JAV ketimo panaikinti tam tikrus įsipareigomus atmių lošimų ir lažybų paslaugų srityje. Kompensacinių priemonių paketas buvo patvirtintas ir mes kalbėjome čia apie būsto, pašto, vystimo paslaugų sektorius. Šis sprendimas yra toks sprendimas, kur, kur tai buvo sulaukta kapitalizavimo siūlymo priemonių. Bendrai dėl prekybos paslaugomis buvo numatytos tam tikros priemonės ir dabar ankstesnė galiojusi priemonė tampa negaliojančia. Tame pačiame straipsnėje kalbama apie kitus teisėtus dalykus. Siekiama to sustarimo tam, kad būtų galima išvengti nereikalingų vienapusių veiksmų ir tam tikrų konfliktinių situacijų. Norėčiau pasakyti, kad šis, kad šios kompensacinis priemonės yra tokios, kad didelių kompensacinių priemonių net nereikia numatyti. Aš buvau sustikęs su šio sektoriaus kompetentingais atstovais ir buvau informuotas, kad ES kompanijos e, prarado didelę dalį savo turėtų rinkų azartinių lošimų srityje. Ir e, jo sulaukė vienašališkų priemonių, kurių ėmėsi jungtinių valstijų kolegos. Taigi, sulaukėme sektoriaus skundų ir dabar siekiama užtikrinti, kad žaidimo taisyklės būtų visiems vienodos, kad visi galėtų dirbti tomis pačiomis sąlygomis. Ačiū ponui Kutas. Kolega Katalina. Grazie, Presidente. Ho ascoltato con attenzione il, la relazione, peraltro puntuale, del collega Kutas. Ačiū pirmininkė, išklausiau kolegos Kutas komentarų ir šis klausimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Na, suprantama, klausimas yra dar sudėtingesnis, nes, turi, nes turima spręsti ne vien teisinius aspektus. Europos parlamentas turi priimti sprendimą ir tai sutampa su tuo analizės laikotarpiu komisaras Barnier rengia dokumentą, kuris turėtų padėti numatyti tam tikrą reguliavimą susijusiu su azartiniais lošimais ir lažybomis. Turėtume nepamiršti, kad bendradarbiavimą pademonstravo Junktinės valstijos šioje srityje ir mes turėsime siekti daugiau bendradarbiavimo, turime siekti, kad atsirastų daugiau bendradarbiavimo tarp šio sektoriaus veikėjų, kad žmonės nepatektų į spastus, kurių pasitaiko mūsų aptariamame sektoriuje. Aš manau, kad turėčiau nurodyti, jog sveikatos klausimai yra labai svarbus, jie gali būti susiję su azartiniais lošimais. Ir čia vėlgi reikalingos teisinės taisyklės, svarbu nepamiršti socialinių aspektų susijusių su šiuo klausimu. Esu tikras, kad ponas Kutas dirbs šiais klausimais, nepamirš nei vieno iš tų aspektų ir tuo būdu bus galima pasiekti gerų rezultatų. Dėkoju. Ačiū. Sutinku su abiem kalbėjusiais kolegomis. Žinau, kad Paskal Lamy labai atsakingai seka šio klausimo nagrinėjimo. Prieš porą mėnesių kalbėjausi su juo ir jis, jis tikrai žino problematiką ir domisi ją. Klausimas iš tiesų labai svarbus lošimų sektorius nulatos buvo laikomas tam tikrą prasme nelegaliu, neteisėtu. Lygiai taip pat pritariu ir tam, ką jūs kalbėjote apie sveikatos įvairius aspektus susijusius su mūsų aptariamu sektoriumi. Pritariu viskam, ką sakė ponas Kutas, jūs pats, kolega. Kolega Kalagan, prašau. Visiems laba diena. Aš, aš esu Polin Vainsel, aš pasisakau už kolegę Kalagan. E, e, dirbu prekybos paslaugomis ir investicijų sektorija. Pirmiausia, noriu visiems padėkoti, padėkoti pranešėjai ir ponui Eglinai už pastabas. Pirmą kartą komitete yra nagrinėjimas šis dokumentas, turėčiau tik porą trumpų komentarų. Norėčiau priminti šiek tiek kontekstą. Žinoma, kyla nemenkai susirūpinimų, kai kalbam apie lažybų sektorių ir lošimų sektorių. Jungtinės valstijos tengiasi atitikti prisimtus įsipareigojimus, sektorius tikrai svarbus, Europos įmonės taip pat aktyviai dirba jame. Europos parlamentas turėtų pateikti savo sutikimą pasiūlymui, nes taryba sprendimą jau yra priemusi. Sveikiname tai, kad Europos parlamentas tiek daug dėmesio skiria tam sektoriu. Tikimės, kad tai uh, pagerins darbą tarybai ir tarybai galutinį sprendimą priimti bus lengviau. Kompensacinių priemonių paketas, dėl kurio susitarė komisija su Junktinėms valstybėms 2007-aisiais, mano supratimu, yra geras dokumentas. Tai padės sumažinti tam tikros įtampos, pranešėjas teisingai apibendrino susidariusią padėtį. Dabar e, šiame sektoriuje Junktinės valstijos atsiebė savo visus turėtus įsipareigojimus. Na ir gaila, kad dabar nebeišeina teisėtomis teisinėmis priemonėmis sulaukti kompensacinių priemonių uh, Europos įmonėms iš jungtinių valstijų pusės. Mes tarėmės dėl kompensacinių priemonių paketo ir turime pasakyti štai, ką mums pavyko pasiekti naujų įsipareigojimų ir bendro susitarimo e, su jungtinėmis valstijomis dėl lažybų ir azartinių lošimo sektoriaus. Ir manyčiau, kad mokslo tyrimo ir techninių e, paslaugų įvairūs aspektai ir duomenų kaupimo sektorius taip pat yra apimami. Žinoma, ne visada yra numatytos kompensacijos lažybų sektoriuje, tačiau norėčiau dar kartą pabrėžti, kad sutarimas yra geras. Komisija, kaip jau sakiau, pateikė tarybai siūlymą sprendimui pasiūlyta yra 2008-aisiais e, buvo pasiūlyta darybas baigti, dabar jau teisinis pagrindas buvo išaiškintas, taryba laukia e, teismo sprendimo šios rytyje, nes tai kaip tik ir padės tą teisinį pagrindą išsiaiškinti ir nuspręsti, koks jis bus. Ir taryba dabar turėtų priimti sprendimą, o parlamentas irgi galės teikti savo sutikimą. Norėtume, kad e, taip ir atsitiktų ir džiaugiamės, kad jūs jau dabar šiuo klausimu diskutuojate. Mes taip pat Sveikiname jūsų rodomą interesą šiam klausimui ir toliau dirbsime glaudžiai su jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Ir, kaip jau sakiau, jungtinės valstijos dar nepriemė sprendimų dėl kompensacinių priemonių paketo įsigaliojimo. E, manau, kad bet, e, būtų sveikintinos bet kokios iniciatyvos, kurių tikslas yra sustiprinti šį priemonių paketą. Manau, kad E, šio dokumentų prieimimas padės mums rasti naujų galimybių aktyviai dirbti šioje srityje. Ačiū. <clears throat> Janek, pirmą jums suteiksiu žodį, paskui pranešėjai. Tik norėčiau pakomentuoti po to, kai komisija pasisakė. Iš žaliųjų pusės mes remiame komisijos poziciją, mes manome, kad ši pozicija iš tiesų išmintinga, protinga ir kad e, didžiulė žaidimų, lažybų pramonė veikia. Mes tikrai nekvaili, kad išvelgtumėm, kokie čia slypi finansiniai interesai. Tačiau Europa nori, kad būtų tam šiek tiek kitas laipsnis e, nustatytas negu vien tik tais e, e, žaidimai, kažkokie tai pinigai. Mes norime, kad būtų kažkokios vertybės nustatytos ir jomis būtų vadovaujamasi. Mes manome, kad taip pat reikėtų pasimokyti iš to teigiamo, iš neigiamo sąrašo. Kaip tik tais tuo momentu, kai pradedame tarybas su Kanada ir remdamiesi neigiamų sąrašų, mes tikrai galime pamatyti, kokie, koks gali būti viso to poveikis. Hmm, Dėkuoju, galiu pritarti daugumai jūsų išsakytų minčių. Ponas Kūtė, ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė, išsakė pasiūlymų. Galiu Jūs patikinti, kad esu atviras visoms Jūsų pastaboms ir pasiūlymams. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti kaip kad e, jau kalbėjau su pagrindinėmis šios pramonės įmonėmis, kompanijomis. Kaip ir jiems ir mums aišku, kad mes tikrai negalime pritarti šiam sprendimui. Ir nesitikime, kad po naujo dėrybų raundo pasieksime geresnių rezultatų. Taigi, nusiteikęs pozityviai ir jeigu komisija pasirūpins tuo, ką, kuo žadėjo pasirūpinti, tai rezoliucija tikrai bus gera. Ačiū. Dėkuoju, ponui Kutas. Ačiū, e, ponė Kutas, už jūsų pranešimą. Kol kas termino pakeitimams teikti nėra. Dar palauksime to termino. Na, o dabar bus tam tikri pakeitimai. Darbo tvarkės ponas Dezėja turėjo išvykti ir prašė susikeisti su ponu Žadu. Ir man atrodo, kad jau iš anksto buvo sutarta. Pana Žado pritarė tik gali būti tam tikra problemėlė, nes prašėm komisijos atstovus ateiti, bet gal jie dar nespės e, ateiti tam, kad pakomentuotų, bet tikėsimės, kad bus laiku prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponui Žadau už supratimą. Dabar visi mūsų tie trys pranešimai, pono Žado, mano ir ponio Saifi, labai tarpusavėje susiję, nes jie yra susiję su e, priekybos politikos, politikos pro, e, sąryšių su e, ir e, Europos e, vaidmenių globalizacijoje. Taip pat atsižvelgia į socialinę, į aplinkosaugos dimenciją ES priekyboje. Mes, norėčiau priminti, e, visiškai susiderinę su e, sutartimis, su kiekviena jų raide, su jų tikslais tarptautinės priekybos įtise. Sakysime, trečias straipsnis primena, kad bendra priekybos politika turi prisidėti prie planetos e, tvaraus vystimo, tarp solidarumo tarp tautų, tarp e, teisingos priekybos, tarp e, e skurdo išnaikinimo ir, tar, e, ir dėl, ir, ir, dėl, ir prie um, jungtinių tautų hartijos. Taigi mes manome, kad komisija ir visos uh, institucijos teisingai nustatė ten tas visas e, priekybos taisyklės, kaip pastebėjo pana Žado, ir kad mūsų siekimas turėtų būti uh, Mes turime siekti geresnės e, globalizacijos, kurie atsižvelgtų į žmogų, kurie atsižvelgtų į bendruosius tarptautinės bendruomenės principus, taip pat ir į jungtinių tautų konvencijas žmogaus teisų srityje, e, aplinkosaugos ir socialinių teisų srityje. Krizė prie šitos būtinybės, e, ta būtinybė tik tais dar labiau paaštrino ir atsirado dar kai kurių specifinių momentų, o būtent įmonių e, e, politikos ir komercinės politikos skatinimas. Per keletą pastarųjų metų komisija ir kitos institucijos e, skatino tuos EBPO e, e principus, rėmė socialinė įmonių Uh, atsakomybę tarptautinėse priekybos susitarimuose ir taip pat ponia Saify savo uh, uh, pranešime bei pona Žado kalba apie tai, kaip savo priekybos susitarimuose galime sustiprinti savo dvišalius įsipareigojimus, kuriuos siūlome savo partneriams, kad būtų kaip galima labiau e, laikomasi PPO e, nuostatų ir kaip galima PDO nuostatų ir kaip galima labiau um, užtikrinama tai, ko mes siekiame. Mes suprantame, kad ne viskas dera su priekybos taisyklėmis. Viena vertus, priekybos taisyklės paremtos tarptautiniu mastu pripažintų tomis taisyklėmis tarp valstybių yra tam tikrų pri, privalomų momentų, kur numatyta, yra numatytos sankcijos ir netgi numatyta, jeigu tų taisyklių nesilaik, nesilaiko įmonės, m, mm, panaikinti susitarimus. Mūsų priekybos susitarimuose yra mm, minima socialinė įmonių atsakomybė, e, su Koreja labai minimalistiškai šitas e, momentas yra atspindėtas, su Kolumbija ir Peru taip pat. Daugiau yra kalbama apie. Sąžininga e, priekyba, tačiau reikėtų viską dar e, labiau vis tik tai suderinti ir sustiguoti, vis tik tais įmonės yra pagrindiniai, mažos įmonės yra pagrindiniai veikėjai ir didelės įmonės E, kurioms socialinė įmonių atsakomybė e, turėtų labai rūpėti, kurioms turėtų rūpėti e, socialinės, socialiniai klausimai ir panašiai, vis tik tais to iki galo nesilaiko. Kaip tik tais reikėtų užtikrinti, kad tos įmonės e, siektų socialinės įmonių atsakomybės, kad vystytų tvaresnę e, gamybą, tvaresnę priekybą. Labai būtų gerai, jeigu tarptautiniuose priekybos susitarimuose būtų aiškiai nurodyta, kaip socialinė įmonių atsakomybė bus, e, na, sakykime, įtvirtinama, kaip bus užtikrinama, kad abu du e, prekybos e, susitarimo e, partneriai iš vienos pusės ES, iš kitos pusės trečios šalis iš tikrųjų laikosi e, e, savo įsipareigojimų socialinės įmonių atsakomybės srityje. Ir jeigu nesilaiko, tai e, tada reikėtų numatyti sankcijas, kokias taikysime už tai. E, Kalbant apie socialinę įmonių atsakomybę, ko gero nereikėtų nustatyti naujų principų. Mes, jau, mes remiamės tais principais, kurie buvo jau seniai aptarinėjami, jau visą eilę metų. Ir jau beveik dešimt metų jungtinėse tautose apie tai kalbama. E, Kofi Ananas, Gobel Compact apie tai šnekėjo. ES išleido daug komunikatų, žalėją knygą, baltąją knygą ir visur ES e, šnekėjo apie socialinės įmonių atsakomybės principus. Pirmiausia, kad įmonės turėtų laikytis teisės principų, tai yra savaime suprantamas dalykas Europoje, nes mūsų teisinė aplinka yra tokia, kad tiesiog neįmanoma teisės nesilaikyti. Tačiau savaime suprantame, kad tai yra savitikslis e, dalykas, įmonė, e, tai, tai yra, tai yra toks dalykas, kurios kurio turi būti visokiojopai trie, siekiama trečiosiose valstybėse. Narės, e, valstybėse. Į tą darbą turi būti įtrauktos profsąjungos, e, savivaldybės, viskas yra labai svarbu, e, tie principai labai svarbu nustatyti kasybos pramonėje. E, labai aktyviai turi būti e, kalbama apie tai, kaip pagerinti e, įmonių, e, įmonių darbuotojų e, sąlygas. Aišku, kiekvienas turi laikytis teisės principų. Labai daug dirbama siekiant išeliminuoti mokesčių vengimo atvejus, įmonės galimybė mobilizuoti visus savo darbuotojus, e, kad ne vien tik tais naudos siektų, e, yra labai svarbus dalykas ir kuris yra naudingas Ką mes siūlome savo pranešime? Pirmiausia, siūlome, kad ten, kur jau yra socialinė dimensija, būtų įtraukta socialinė įmonių atsakomybė. E, tai yra labai svarbu mūsų socialiniams susitarimams, E, kad būtų kaip galima labiau laikomasi socialinių ir aplinkosauginių įsipareigojimų. Mes šalims partneriams siūlome ratifikuoti daugiau negu 25 tarptautinius susitarimus, kuriuose yra remiama socialinė įmonių atsakomybė, kuriuose yra e, e, valstybė, kurios įsipareigoja, kurios įsipareigoja trečios valstybės. E, vystyti socialinę įmonių atsakomybę ir kuriuose numatyta sankcijos, jeigu e, įsipareigojimų nesilaikoma. Poveikio analizė turėtų būti atlikta ir prieš, prieš darybas ir po e, įgyvendinimo taip pat e, reikėtų, po susitarimo įgyvenimo taip pat reikėtų nustatyti e, kontrolę tam tikrą, kaip įtakojo susitarimas įmonės darbą arba poveikį tokiam ir tokiam sektoriui. Reikėtų pasižiūrėti, kad ta kontrolė būtų atliekama, įdant įmonės, kurios veikia vienoje ar kitoje srityje, iš tiesų e, laikytųsi teisinių principų, taip kad poveikio analizė turi būti labai aiškiai nukreipta į tai, kaip elgesi e, įmonė pasirašiusi susitarimą, kaip jį įgyvendina socialinės įmonių e, e, atsakomybės nuostatas. Įmonių socialinė atsakomybė vis, turi būti atspindėta visuose susitarimuose, ypatingai laisvos priekybos susitarimuose. Sakykime, lai, tuose susitarimuose yra numatytas toks dalykas kaip tvarus vystimasis ir čia reikalinga įterpti dar vieną sąlygą, kur įmonės, e, e, e, ta prasme Europos Sąjunga ir, ir įmonės įsipareigotų, prisimtų įvairius įsipareigojimus su profsąjungomis Turėtų būti numatyti kontaktiniai punktai remiantis tuo, kas jau buvo padaryta OECD srityje. Ten turėtų dalyvauti pilietinės visuomenės atstovai, profsąjungos, kiti veikėjai, jeigu kartais atsirastų kažkokiu tai netinkamu e, pavyzdžių, kada įmonės nesilaiko savo socialinių e, įsipareigojimų skaidrumas ir prievolė kasmet teikti ataskaitą apie socialinę įmonių atsakomybę. Tai yra ketvirtas dalykas. Ir visa tai turi būti atsekama ir patikrinama. Visuomet turi būti e, galima patikrinti, ar įmonės iš tiesų laikosi savo įsipareigojimų. Valumo įsipareigojimas prevencinės priemonės iš įmonių e, pusės turi būti užti, e, nustatytos taip, kad įmonės negalėtų pasakyti, kad aš, e, kad, kad vad sakykime, mes negalėjome numatyti e, tokių ir tokių dalykų, kad įmonės ir jų įvairius filialai laikytųsi įvairių socialinių nuost, e, taisyklių, kurios buvo nustatyta. Jeigu buvo aiškiai pažeisti įsipareigojimai, tai tuomet mes prašome, kad būtų nustatyta e, kad būtų nustatytas e, tam tikras mechanizmas kuriuo galima visą tai aptikti, kad e, Europos komisija, valstybės partnerės ir nepriklausomos grupės galėtų tokį darbą atlikti. Tai galė, tokį darbą galėtų atlikti e, nepriklausomi e, ekspertai, kuriuos skirtų TDO, kad reikėtų, kad būtų numatyti teismų bendradarbiavimo mechanizmai, tai yra labai svarbus momentas ir kituose Europos komitetuose apie tai buvo labai nemažai išnekėta. E, jeigu, sakykime, didelės įmonės padaro kažkokius tai didelius nusikaltimus, buvo tokių pavyzdžių, kada jie nepersekiojami, persekiojamas tik tais mažos įmonės. Taigi reikėtų padaryti taip, kad būtų labai veiksmingi teismų bendradarbiavimo mechanizmai ir kad visa tai būtų numatyta e, susitarimuose. Sakykime, kad jeigu yra padaromas kažkoks tai pažeidimas filiale, tai motininė įmonė atsakomybės neišvengtų. E, social, e, tai, tai yra pagrindas, faktiškai pagrindų e, pagrindas tame pasiūlyme, į detalės nenorėčiau leistis, o pabaigai pasakysiu, kad tai labai siejasi su ponios Seifi pranešimu e, ir šalia mūsų dvišalių priekybos susitarimų turime skatinti daugia šaliuose forumuose e, priekybos politiką ir socialinę įmonių atsakomybę. E, OECD mes visą tai labai nemažai aptarinėjame. Tad PPO taip pat mes E, visur bandome perkelti parlamento jau priimtus sprendimus, mes mm, bandome remtis tuo pačiu modeliu dirbdami e, aplinkosaugos e, srityje ir susėdami aplinkosaugą su priekyba, įtraukėme tokią dimensiją kaip e, orus darbas, mes norime, kad pranešimai būtų teikiami TDO, kitų organizacijų, kad būtų kaip galima labiau užtikrinama e, baudžiamumas, jeigu pažydinėjimos taisyklės Taigi, dėkoju pirmininkė, mes atlikome didžiulį darbą, visi tie trys pranešimai turi, e, papildo vienas kitą, jie turėtų būti patvirtinti, priimti ir jie leis mūsų būsimosiose diskusijose su komisija dėl tarptautinių priekybos susitarimų e, priimti dar naujų ir e, reikalingų, vertingų nuostatų. Thank you, Harlem. Um... Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį Danielį. Gerbiami kolegos. Mes pakeitėm darbo atvarkį ir šešėlinis pranešėjas nespėjo ateiti į diskusijų pradžią, tad norėčiau paprašyti, kad ateitie būtų pranešama, jeigu numatoma keisti darbo tvarkį ir kad tas pranešimas būtų pakankamai ankstyvas, kad visi spėtų perorganizuoti savo veiklą. Tai tiek apie pakeitimus, o dabar apie pranešimo esmę. Aš savaitgalį skaičiau šį pranešimą. Supratau, kad ten yra daugybė dalykų, kuriems galėčiau šimtų procentų pritarti. Manau, kad pranešimas yra gerai subalansuotas, kad jame yra daug labai vertingų iniciatyvų. Tikiuosi, kad pranešimą bus galima priimti didelę balsų daugumą ir komitete, ir plenarinėje sesijoje. Pasaulyje globalizacijos daugėja įmonės dirba ne tik savo šalyje, kuris įkūrė, bet ir kitose šalise, Vyriausybėms reguliavimas tampa vis sunkesnė užduotimi. Maničiau, kad ES turi numatyti tam tikrus politinius sprendimus, sprendimus, kurie būtų taikomi įmonėms taip, kad įmonės prisimtų jums tenkančią atsakomybę. Įmonės tą galėtų daryti savanoriškai, tačiau turi būti ir privalomų taisyklių, kad būtų galima įmonių elkseną vienai par kitaip orientuoti. Ir visą tai turėtų paliesti ne tik ES įmonės, bet tos taisyklės turėtų būti taikomos plačiai visame pasaulyje. Jeigu įmonės laikysis socialinių įsipareigojimų, tai tuomet, manau, kad išsispręstų tie klausimai, prie kurių sprendimo mes dabar praleidžiame labai daug laiko. Reikėtų daug mažiau teisėkūros projektų, daug mažiau įpareigojančių visokiausių dalykų, jeigu įmonės pačios pagaliau imtųsi laikytis jums tenkančios socialinės atsakomybės. Aš pateiksiu pakeitimus. Jie daugiausia bus susijęs su smulkiomis detalėmis, pavyzdžiui, kai dėl būtinybės teikti ataskaitas. Maničiau, kad svarbu, kad tarptautinės įmonės e, turi teikti tokias ataskaitas, kai dėl mažų ir vidutinių įmonių. Tai reikėtų remtis tomis taisyklėmis, kurios numatytos yra priekybos sustarime tarp ES ir Korejos. Jeigu tikėtumės, kad e, mažos vidutinės įmonės renktų detalius pranešimus e, apie savo veiklą, tai joms būtų šitas dalykas pernelyg didelį naštą. Noriu pasveikinti pranešėją, šauniai padirbėjusi, rengiant šį pranešimą. Beide Berichtsentwürfe sehe, ist eine Sache, die mich sehr optimistisch stimmt. Kolegė Saifi savo pranešime taip pat kalba apie panašius dalykus ir aš manau, kad tai bus labai svarbus diskusijos, prie kurių leisime nemažai, daug, nemažai laiko. Ačiū Danieliu, dabar suteiksiu žodį Vilimui. Kalbėtojas neįsijungia mikrofoną. Na, tai turbūt vienintelė tema, kur jūs norite išgirsti mane ir norite, kad įsijungčiau mikrofoną. Na, po, nežinau, ar komentuotojai iš tikrųjų e, tinkamai viską įvertino. Pranešimas yra pakankamai iškalbus. Prekyba paprastai vyksta todėl, kad vienoje vietoje kažkas geriau kažką sukuria ir gali parduoti tai kitoje vietoje. Taip mes specializuojamės ir pasiekime tam tikrą patirtį tam tikroje srityje. Ir vyksta priekyba, tai nėra politinė priemonė. Ir prekybos politika neturi būti politinė priemonė. Aš nenoriu čia, neturiu kažkokios menių priekaištų, gerbiu pranešėją, tačiau pono Deziro komentarai per pastrosius dešimt metų, ypač penkerius metus jau buvo siūlomi ir buvo atmesti. Tai, ką siūlo ponas Deziras, yra jau praeitis. Siūloma manipuliuoti ES priekybos politiką. Siūloma įgyvendinti tas idėjas, kurias atmetė mūsų rinkėjai, ypač mūsų šalyje, kaip kad jūs, pirmininkė, puikiai žinote. Mhm ir ponas Deziras turėtų gerai pamastyti, ką jis siūlo. Jis siūlo e, eiti kitų kelių, ne kad nori mūsų rinkėjai, tai yra nedemokratiška. Ponas Deziras žinomas kaip demokratas ir labai raginčiau jį dar pamastyti apie tai, grinai dėl demokratijos principų užtvirtinimo. Ir dar norėčiau kai ką pasakyti, kad ES, kaip kad ji dabar vadinama, jau sukaupė nemažai ekstrateritorinių ambicijų patirties. Ir čia mes vėl bandome lysti tą pačią sritį ir suteikti ES daugiau priemonių, kad veiktų už savo teritorijos, už savo kiemo ribų. Ir man tai visiškai nepriimtina. Tokie pasiūlymai iš esmės e, uždeda pančius ant mūsų priekybos. Jie varžo, tuome ypač dabar, kai reikia tam tikro stimulo ir kai visas, e, visa ekonomika labiausiai vystoma rytuose ir toliau į rytus viskas bus perkeliama, jeigu, jeigu matysime tokių pasiūlymų, jeigu jie bus įgyvendinami ir jeigu jie taps teisę. Tad nors ką ponas Kasparė, kai žmogus man tikrai labai patinka, aš labai nusivylęs jo komentarais, aš tikiuosi, kad iki e, kitos plenarnės sesijos pranešimas dar bus gerokai pakoreguotas. Na, dar, kalbant apie asmeniškumus, pritariu ponui Dezirui tą prasme, kad reikia užtikrinti vienodas taisyklės, kad būtų dėl vienodo taisyklių principas užtvirtintas ir jam aš tikrai galiu pritarti. Ačiū. Ačiū, Vilimai. Na, visą laiką pagyvinate diskusijas ir, ir padarau jas aiškesnėmis. Katrin, prašom. Na, čia dažnai klystate dėl mano vardo. Aš įsijungsiu mikrofoną ne tik tam, kad mane geriau girdėtų tie, kurie supranta anglų kalbą, bet kad ir vertėjai suprastų. Aš nemažai dirbau prie šio pranešimo, džiugu, kad jis išvydo šviesą ir turėsiu daugiau komentarų, bet e, tenka apgailestauti, kad vertimas į anglų kalbą mus pasiekė tik tai vakar po pietų ir nors prašiau jo jau labai seniai, ir ta versija buvo prieinama kitam komitetui. E, aš gavau tik vakar ir tikrai sunku dalyvauti diskusijose, kai tekstą gavau tik prieš kelias valandas. E, ponui Dafmes galėčiau pasakyti, kad tikrai svarbu e, tos pasiūlymus įgyvendinti, nes labai dažnai įmonės riboja mūsų vidaus taisyklės ir jos turi elgtis, ir jos turi pažeisti tais taisyklės. Turime daugybę tokių pavyzdžių, na, vienas iš naujausių pavyzdžių yra santykiai su Kolumbija, kur Europos įmonėms labai sunkiai sekasi ir požiūrės į darbuotojus nėra toks, kurio galėtume pasigirti. Ir mes bandome kažkaip tai tas įmonės varžyti, kažką jiems nurodyti, bet e, įmonės e, labai mažai valios rodo. Ir dėl to labai svarbu derinti su trečiosiomis šalimis, nepamiršti, kad e, tose šalise mūsų įmonės turi laikytis tų socialinių standartų, kurie taikomi ir Europos Sąjungoje. E, na, iš, pirmos, iš pirmo žvilgsnio paskaičius šį pranešimą pasigendu priežiūros priemonių, įgyvendinimą užtikrinančių priemonių. Aš suprantu, kad reikia visą tai konstruktyviai vertinti ir atsargiai e, taikyti tokio paudžio priemonės, na, bet dažnai įmonės prisigeria tinklapiuose apie tokius dalykus, kurie praktikoje nėra realiai įgyvendinami. Vien jeigu pažiūrėtume į situaciją Nigerio deltoje, kiek ten yra įmonių ir kaip jos ten vykdo savo verslą. Taigi čia svarbu labai, svarbus klausimas, kaip mes stebėsime tas įmonės, kaip mes jas skatinsime uh, taikyti padorės prekybos praktikas e, tose trečiose šalise. Dėkuoju dabar Šulcas, Teiner, Langer, Likfrid. Tuo ir baigčiau pasisakiusių sąrašą, taigi ponas Šulcas pirmiausia. Dėkui, panė pirmininkė. Aš manau, kad žvelgdamas į šį pranešimą, jos sąsijas su Saifi ir Žado pranešimu. Matau, uh, kad na, tai yra metmenys mūsų būsimos tarptautinės prekybos ir manau, kad viskas yra kreipiama teisinga linkme. Norėčiau padėkoti už tai pranešėjui. Priešingai, negu minėjo kai kurie kolegos, aš manau, kad tos temos yra tikrai populiarios ir visuomeniai jos rūpi. Ponas Dezir sako, kad jis nenori, kad būtų keičiama įmonių socialinė atsakomybė kaip tokia. Dabartinė socialinė atsakomybė buvo kuriama ir vystoma ilgus metus. Jis sako, kad de facto būtent tokia tendencija ir turi būti tęsiama. Aš manau, kad galima tokiam siūlymui tik pritarti. Tačiau šį beitą reikia peržiūrėti, kadangi dažnai juk esmės lypi atskirose detalėse. Įmonės šiame sunkios konkurencijos pasaulyje kartais yra priverstos pažeisti tas socialinės atsakomybės taisyklės. Tad reikėtų atidžiai prižiūrėti, kad numatytos taisyklės, nuostatos būtų aiškios, kad įmonės turėtų aiškius įsipareigojimus, o tam, o būtent dėl to galiu tik pasveikinti pranešėją. Dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Grįšiu dar prie tos minties, pas, kai pasisakysiu dėl pono žadų pranešimo. Ir ta mintis yra tokia, mes galbūt turėtume aiškiau pasakyti, kad pranešimai čia yra priimami labai sudėtingų metų. Mes kalbame apie ES strategiją 2020. Maničiau, kad šiame kontekste taip pat mes turime pasakyti, kad tie pranešimai nurodo, jog ES prekybos politikos ateitis yra šiuose pranešimuose numatytų iššū, iššūkių atremimas. Man atrodo, kad ši atsakomybė tenka mūsų komitetui, jį tenka Europos parlamentui ir svarbu, kad atsižvelgiama būtų šias taisyklės, sudarant prekybos susitarimus. Ir dar vienas dalykas. Mes kalbame apie tarptautinės prekybos reikalus šiame komitete. Bet aš manau, kad tuo pat metu mes turime puikiai suprasti, kad tai, ką mes sakome kalbėdami apie tarptautinę prekybą, turi didžiulį, didžiulę įtaką tam, dėl ko mes tarėmės kalbėdami apie prekybą ES viduje. mūsų erdvėje taip pat veikia tarptautinės įmonės ir jos taip pat turi prisimti joms tenkančią socialinę atsakomybę reikėtų vengti, kad įmonės būtų delokalizuojamos ir kad atsirastų konkurencija tarp atskirų šalių, kuri daugiau įmonių pritrauks. Dėkui. Ačiū ponui Šulcui. Kolega Taylor, prašau. Ačiū ponė pirmininkė. Kolega Dartmus kalbėjo apie civilizacijos vystimas. Ir aš manyčiau, kad jo mm, požiūris neigia tam tikrą socialinį vystimasi. Jo požiūris yra mažumos požiūris. Aš manau, kad mes turime kalbėti apie civilizaciją ir vystimasi. Aš manau, kad būtent tokios vizijos mes turime laikytis. Kalbėdamas apie pono Dezir pranešimą, noriu pirmiausia jam padėkoti už pranešimą. Galbūt jo to pranešimo galėjome sulaukti šiek tiek greičiau anglų kalba. Būčiau buvęs dėkingas, kad tai būtų atsitikę. Ir norėčiau paminėti, kad kai kurios rytis pranešime yra aptariamos detaliai, yra siunčiamas labai aiškus signalas kalbant apie tarptautinę prekybą, svarbu neužmiršti socialinių e, aplinkosaugos ir žmogaus teisų standartų. Yra pripažįstama, jog reikalingas voluntaristinis požiūris į aptariamus klausimus. Nes dažnai tokio požiūrio dabar trūksta, kai kalbame apie prekybą. Tikiu, kad reikalingos yra privalomos taisyklės šioje srityje, Įmonės taip pat turi teikti aiškės ataskaitas. Jos turi būti traukiamos teisminėm, teisminėm atsakomybėm, jeigu tai yra būtina. Turime turėti tokias taisyklės, kurios leisų visą tai praktiškai pritaikyti. Pateiksiu pakeitimus, kurių tikslas bus patikslinti tam tikras detalės pranešime, bet šiaip dėkuoju už pranešimą. Pirmininkas, ačiū. Prašom, kolega. Dėkuoju. Aš taip pat Norėčiau pasidžiaugti šiuo pranešimu, gerbiami kolegos, nes jeigu rimtai vertintume Lisabono sutartį ir pirmajame e, šios sutarties straipsnėje išdėstytas vertybės, tai tuomet negalėtume sakyti, kad E, gal, galima taikyti dviejopus standartus e, įmonių atsakomybės rytyje. Vienokius, kai jos veikia ES, kitokius, kai jos veikia kitur. Mes kalbame apie ES vertybės ir e, belieka pasveikinti kolegą Harlemą Dezir, nes jis labai aiškiai apibrėžė socialinę įmonių atsakomybę. Jis sakė, kad privalu kalbėti ir apie standartus įmonių veiklos už ES ribų. Tai štai, dabar mano klausimas būtų susijęs su tuo, kaip įmonės turėtų taikyti tuos joms numatytus įsipareigojimus ir kaip būtų galima geriau į šį taikymą įtraukti pilietinę visuomenę. Yra kalbama apie e, būtinybę įmonėms teikti ataskaitas šiame pranešime. Aš manau, kad galbūt reikėtų taip pat pranešime paminėti ir tokį svarbų veikėją kaip pilietinė visuomenė, nevyriausybinės organizacijas, profesinės sąjungas. Jos galėtų būti ta lupa, pro kurią žiūrint bus vertinamos įmonės ir tikrinama, ar jos laikosi visų įsipareigojimų. Pažeidimų atveju, aišku, reikėtų turėti mechanizmą, kuris padėtų tų pažeidimų išvengti. Ačiū. You, Robert. uh... Dėkuoju, Robertai. Aš manau, kad kolegos Dezir pranešimas yra puikus. Iš esmės visoms mintims čia pritarčiau. Norėčiau du punktus paminėti, kurie iki šiol diskusijose paliesti nebuvo. Aišku, kad social, e, politinė, e, socialinė politika yra ne tik tais komercinė politika, ne tik priekybos politika, mes visą laiką e, iš istorijos pavyzdžių galime suvokti, kad mm, viskas yra paremta politika. Ir jeigu ES nori, kad nebūtų eksploatuojami tretieji asmenys, kad e, viskas vyktų taip, kaip e, vykdavo anksčiau, e, kad būtų laikomasi žmogaus teisų, tai reikia tą tendenciją apversti aukštinkojom, kai kalbama apie politinį vertinimą. Tai reikia nepamiršti, kad sprendimą priims ES demokratinės institucijos. Savai mes suprantame, kad kai kurie klausimai turi būti sprendžiami europinėme lygmenyje. E, nežinau, kaip. E, aš, pavyzdžiui, buvau demokratiškai išrinktas. Na, šiandieną turbūt apie demokratinius rinkimus nekalbėsime. Ne, jūs turbūt, Džordžiai, nepripratę, kad aš pirmininkaučiau posėdžiams, suteikiu jums pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau tokią pastabą, tokį pastebėjimą išsakyti. Dėkuoju ponai Dezirė už pranešimą. Matau, kad toliau, nes kita tema pono Saifi. Ir šie du pranešimai tarpusavėje labai susiję. Pagrindinis, pagrindinė savoka čia galbūt ta, kurią matome ponios Saifi pranešime O pono Desirė pranešimas yra toje pačioje rubrikoje. Iš esmės tai turėtų būti vienas pranešimas, nežinau, kodėl jie yra atskirti. Toks temų suskirstimas ne visai reikalingas, nes atrodo, kad na, su visą pagarbą moterų teisų komitetui galiu pasakyti, kad jis mėgsta taip būtent išskirti tas temas. Kol kas mes tik tai mėtomės deklaratyvimis frazėmis, o neturime apčiopiamų domenų. Nereikėtų gal pernelyg taip jau tušiai kalbėti. Ačiū pirmininkiausi tik tą žodį. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį komisijai. E, atsiprašau, kad praėjusią kartą netinkamai pasakiau jūsų vardą. Dėkuoju. Pirmininkė pranešimas Pauno Deziro tikrai įdomus. Mm, jis suteikia daug peno pamastymui. Tai yra aktuali tema, kai kalbame apie investicijų politiką ateityje. Taip pat kalbame apie tas didžiulės kampanijas, kurios investuoja užsienį. Ir kaip tik šiuo metu daug mūsų generalinių direktoratų komisija rengia naują komunikatą dėl įmonių socialinės atsakomybės. Šiuo metu, be to, ABPO e nariai mm, dirba siekdami atnaujinti ABPO e gairias, kuriuose bus taip pat paminėtas ir tiekimo grandinių principas. Taigi šis pranešimas tikrai parengtas tinkamu metu, pasiūlyta daug įvairių idėjų, kai jų labai reikia. Žinoma, nelengva ir balansuoti. Šiuo metu taikome savanoriškumo principą ir tam tikrais atvejais galbūt jisai yra efektyvesnis negu kitos priemonės. Na, kažkokiu būdu turime išbalansuoti ir užtikrinti, kad įmonės <clears throat> nesukeltų jokios žalos, kad jos laikytųsi įstatymų, taikytų tinkamą praktiką. Kita vertus, suteiktų galimybę ir darbuotėms pasireikšti, ir pasiekti kažko, būti konkurencingos. Ne visą laiką lengva tą balansą rasti. Mes čia kalbame ir apie santykius tarp dviejų valstybių, ir sudarčių nuostatas, kalbame apie tas multimiljonės kampanijas. Jos šiomis dienomis gali būti ne tik tai naftos įmonės, bet ir pakankamai mažos. Tad kontekstas tikrai sudėtingas. Kaip be būtų, pranešime daug įdomių idėjų ir komisijas visas pasvers. Ačiū. Harlem, gal galėtumėt labai trumpai viską apibendrinti, nes laiko nėra. Dėkoju. Gerbiami kolegos, ačiū už tos patrasinimo žodžius, už jūsų siūlymus papildyti ir patikslinti kai kurias pranešimų detalės. Ačiū kas, kolegai Kaspari už paramą, nes aš iš tikrųjų nematau, kaip galima būtų atskirti e, vienas, numatyti vienas taisyklės dėlėms įmonėms, kitoms įmonėms, mažesnėms įmonėms kitokias taisyklės. Jos visos veikia tarptautiniu lygiu. Yra ir mažų rytutinių įmonių, kurios veikia tarptautiniu lygmeniu, tačiau aišku, ne visos turi administracinių pajėgumų atlaikyti visai tai galbūt būsimai administraciniai naštai. Galbūt būtų galima numatyti, tiesą sakant, joms kai kurias taisyklės. Kolega Dartmus, su jumis diskusijos galėtų tęstis, gal net kavinėje paskui Na, suprantama, priekyba yra priekyba, trade is trade, kaip jūs sakote. Tačiau e, jūs kalbate apie tai, kad priekyba vyksta dėl to, kad kažkas kažką gamina geriau negu kitur, bet tuo principu negalima remtis. Nes tenka atsakyti kitą klausimą, ar galima naudoti kalinių darbą, vaikų darbą, ar galima gaminti niokojant aplinką. Manau, kad ne. Mums tai neturėtų būti priimtina ir turėtume tam tikrų standartų reikalauti ir iš šalių partnerių. Apie prekybos sutarimus ir buvo, kalbant, siekiama, kad ta taisyklė būtų tvirtinta. Kolega Langė tai kalbėjo, prekybos politika turi būti efektyvi politika, tai turi būti tam tikras elementas užsienio politikoje. Uh, Turėtume kalbėti apie ekonominę politiką, apie užimtumą, tačiau svarbu, kad nebūtų pamiršta kitos taisyklės, kad tos taisyklės, kurių dėka galima kurti geresnį pasaulį mums visiems. Ir aš manau, kad tai irgi negali būti laikoma priešinga, priešingų dalykų demokratijos siekiui. Manau, jog viešoji nuomonė Europoje daugelie šalių bent jau labai atidžiai seka, kad ekonominiai mainai prisidėtų prie visuomenės vystimosi ir kad e, tie mainai vyktų ne tik visuomenės sąskaita, e, pamirštant elementariasias padarumo taisyklės. Pone e, Berdė teisingai sako, kontrolės klausimas yra labai svarbus, svarbu, kad įmonės įgyvendintų tas taisyklės tinkamai, kad būtų tikrinama, kaip jos tai daro, kad būtų tikrinama, ar jų įsipareigojimai atitinka jų praktinę veiklą. Čia, manyčiau, dar reikėtų detalizuoti labiau pranešime išdėstytų siūlymų šio klausimu. Kaip sakė kolega Šolts, reikės padaryti taip pat nuorodą ir strategiją 2020. Tai yra bendra strategija Europos Sąjungoje. Toje strategijoje be kita ko yra pabrėžiamas taip pat kontrolės klausimas ir įsipareigojimų įgyvendinimo klausimas. Kolega Taylor. Kolega Taylor atsakė, kolegai Dartmus, ir sakė, kad socialinė įmonių atsakomybė apima tuos klausimus, kas turi būti privaloma, o kas gali būti pasirenkama savanoriškai. Aš jau sakiau, kad tos E, to dalyko svarbiausias aspektas yra prašyti įmonių laikytis tam tikrų įsipareigojimų, pareikalauti, kad jos tai darytų. Kaip sakė ponas Kaspari, jeigu viskas e, vyktų idealiai, idealiame pasaulyje, jeigu visi laikytųsi jiems tenkančių atsakomybės įsipareigojimų, aplinkosaugos ir socialinėje srityje, e, viskas būtų puiku, bet kaip žinia, jeigu taisyklių nėra, ne viskas vyksta taip sklandžiai. Reikia numatyti dėja tam tikrus įsipareigojimus ir nekenkia kartais apie juos priminti. Visuomenės, pilietinės visuomenės įtraukimas ir nevyriausybinio organizacijų įtraukimas yra svarbus dalykas. E, jų dalyvavimas, tų veikėjų dalyvavimas šiame procese veikia vienur sklandžiau, kitose šalise netaip sklandžiai. Tačiau reikia, kad būtų vieta, kur būtų galima tų organizacijų išklausyti. Jeigu tokia vieta yra, jeigu, jeigu nevyriausybinės organizacijos gali ateiti, jeigu pilietinės visuomenės atstovai gali pasakyti, aišku, gali tik padėti, patobulinti mūsų siūlomus E, socialinės įmonių atsakomybės e, sprendimus. Norėčiau padėkoti Europos komisijos atstovams. Na, svarbu išklausyti jūsų nuomonę, taip pat svarbu, kad e, tas prašnips yra susijęs su, visai, su visomis naujomis dimencijomis ES užsienio politikos rytyje, ar kalbėtume apie investicijas, apie užsienio politiką, ar kalbėtume apie įvairius tarptautinius veiksmus, pavyzdžiui, apie gairias e, rengiamas EBPO ar jungtinėse tautose, kur kalbama taip pat apie įmonių socialinę atsakomybę. Tuose dokumentuose be kita ko bus kalbama apie tiekimo grandinę ir jai tenkančią socialinę atsakomybę. Dėkoju kolegoms. Manau, kad pakeitimus galima teikti neilgą laiką. Tačiau, kad ir tiek, bet vis tiek, jau to, to laiko tarp metų galime pranešimą praturtinti. Ačiū. Pirmininkas, ačiū kolegai Dezir. Pateik, pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 30 dienos, iki 6 valandos po pietų. Tikrai laiko nedaug. Ar ne spalio penkta, klausė Harlem Desir. Man regis, spalio penkta diena buvo numatyta data. Pirmininkas, problema ta, kad dar išversti juos reikia. Jeigu norėtumėte, galime palygi, pailginti tą laikotarpį, bet tuomet mažiau laiko liks vertimui. Harlem Desir. Manau, kad e, šis pranešimas turėtų, dėl šio pranešimo turėtų būti balsuojama lapkričio mėnesį. Na, aišku, dar turi įvykti komiteto posėdis iki tol. Aišku, vertimui laiko reikia numatyti, tačiau pra, pakeitimams teikti laikas juk taip pat reikalingas. Nežinau, ką kolegos apie tai mano. Um, yes, I, I would echo that. Pritariu šiams mintims. Pranešimą gavome anglų kalba tik vakar, vakare ir nepakaks laiko per porą dienų viskas įvertinti. Pirmininkas, tada terminas spalio penktoji, ar visiems tinka? Na, aš manau, kad rugsėjo 30 yra per trumpas laikotarpis nes tai yra tas pranešimas, prie kurio daugelis iš mūsų dirbome. Ir aš manau, kad spalio penkta yra geriau tinkama data. Daniel. Danieliu. Manau, kad penkta spalio tikrai minimal, minimalus laikotarpis būtų, dėl to nelieka jokio abejonių, tačiau uh, Norėčiau pasakyti, kad po įvairių pranešimų mes paskiriame šiek tiek laiko, kad būtų geri pranešimai išutiliuoti pranešėjų. Tad nežinau, ar galite čia mus taip spausti, ar galima dabar jau e, imti taip ir balsuoti plenarinėme, ar negalima dabar suteikti dar keletą papildomų dienų ar savaičių. Nežinau, kodėl toks spaudimas. Galima dar kokias 3-4 savaitėlės palaukėti, tikrai neturėtų problemų tai sukelti. Nes kai matau paskutinių plenarinių posėdžių darbo tvarkę, tai nematau, kur čia problema. Ar negalima nustatyti galutinės datos 5 spalio? Mes jau nutarėme dėl spalio 5, tik problema tame, kad komitete balsavimas bus spalio 25, o ne plenarinėje. Tai, bet jau nutarėm spalio 5 terminas, ar ne? Puiku, eikim toliau. Oui, euh, merci, euh, cher Robert. Dėkoju, brangus Roberai, brangus uh, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Dezir už e, pasisakymą, už visą atliktą darbą su šiuo pranešimu. Visiškai pritariu, kad visi trys pranešimai ir jo, ir pono Žado, ir mano yra tarpusavyje susiję. Uh, Taigi aš visiškai norėčiau pritarti tam e, atsakymui, kuris buvo pateiktas ponui Darmūnui. Priekyba yra priekyba. Tačiau aš manyčiau, kad ne bet kokią kainą viskas turi būti daroma. Dar norėčiau pereiti prie dalyko esmės. Šis pranešimas, kaip jau minėjau, e, yra dviejopas. Visų pirma, juos siekiama į tarptautinius susitarimus daugiau integracijos ir daugiau uh, E, e, europinių vertybių e, įnešti socialinėje srityje, aplinkosaugos srityje, taip pat užtikrinti, kad būtų geresni ryšiai su įvairiais socialiniais partneriais. Viskas labai teisingai įsipaišo į 16 dienos tarybą. Valstybių narių atstovai susitarė, kad labai svarbu vystyti priekybą su strateginiais partneriais, kad būtų e, palei, e, atgaiviname ekonomiką, kad būtų kuriamas darbo vietos, tačiau būtina dar ir tai, kad ta m, priekybos politika būtų abipusė. Šiame e, at, pranešimo projekte yra susitarame dėl to, kad netokios pačios priemonės turi būti taikoma vargingose šalyse kaip ir turtingose, tačiau reikėtų padaryti taip, kad išnyktų nelojali priekyba. Taigi pranešimas yra trejopo, trejopo pagrindo e, - daugiašalio, e, dvišalio ir vienašalio. Daugia šalis lygmuo. Čia reikėtų padaryti uh, kad e, vystytųsi keletas linijų, kad būtų, e, vystomasi, kad, kad būtų vystomas socialinės e, normos ir jų pripažinimas. Reikėtų kurti tarptautinę, e, tokį, tokį institu, e, tokią instituciją kaip e, tarptautinė darbo organizacija, kad kiekvieną kartą, kai pažydinėjimos e, e, teisės, būtų keliami tie klausimai. Dėl aplinkosaugos e, aspekto. E, E, e, reikia skatinti žaliasias technologijas, o taip pat dėrėtis dėl 31 straipsnio Doha e, deklaracijoje. Taip pat pasiūlyta sukurti tarptautinę aplinkosaugos organizaciją, kuri leistų laikytis aplinkosaugos standartų. Reikėtų tiesiog labai aiškiai nurodyti, kokios problemos kyla e, e, aplinkosaugos sityse, darbo sityje, e, darbo sityje ir kad prekyba yra viename lygmenyje su visu tuo. Ši institucija galėtų dar ir prekybinius ginčius spręsti, jeigu būtų, sakykime, žala padaroma. Dvišalių pagrindų šis e, pranešimas taip pat turi konkrečių išdavų, ta prasme, kad e, juo turi būti vystomas tvarus vystimas. E, laisvo priekybos laisvose priekybos susitarimuose turi būti laismi, laipsniškumas, lankstumas ir turi būti e, laikomasi socialinių standartų. Socialinės ir aplinkosaugos, socialiniai ir aplinkosaugos standartai, e, sankcijos, sankcijų mechanizmai, e, ginčių e, sprendimo e, grupės, grupių stiprinimas, baudų skirimas, jeigu nesilaikoma e, susitarimo tvaraus vystimosi punkto. Visa tai yra e, paminėta, tad komisijos norėčiau, kad pakomentuotų. E, kai su Kanada deramės dėl dvišalio prekybos susitarimo, tai reikėtų numatyti įvairias sankcijas, jeigu nesilaikoma Tai dėl taisyklių. Na ir viena šalis pagrindas. Mes ragintumėm komisiją pritaikyti SPG plus e, regimo taisyklės, kad būtų kaip galima palankesnės šal... taisyklės nustatytos e, mažiau išsivyščiusiams šalims Taigi, jau tiesiai prie dalyko esmės. Norėčiau, kad ši sunki tema būtų ir toliau vystoma, kad būtų išlaikyta pusiausvyrė tarp prekybos, e, prekyboje tarp įvairių šalių ir kad būtų nenuskriaustos ES vertybės, kurių įlaikosi visuose veiksmuose. Norėčiau pasakyti kolegoms, kad iš tiesų mūsų visų trijų pranešimai turėtų papildyti vienas kitą ir kad jais siunčiama e, žinia piliečiams būtų kuo stipresnė. Robert, merci, euh, Labai ačiū. Taip pat norėčiau tokiai padėkoti už šios pranešimo projektą. Iš tiesų Mm, parlamento pagrindinis susirūpinimas yra atspindėtas, e, viskas e, dera, puikiai dera su Harlemo pranešimu, kuriam beje e, norėčiau pažiūrėti krūvą komplimentų, o taip pat su Janiko pranešimu. Pagrindiniai susirūpinimai yra lygiai tokie patys, kaip ir daugelis kolegų išsako. Reikia, kad būtų priekyba vystoma visų labui, kad būtų atsižvelgiama į žmogaus teises, į aplinkosaugą, į socialinį progresą. Na ir e, kadangi jau tiek daug buvo pasakyta, daugiau pastabų kaip ir neturėčiau, nebent bendro pobūdžio pastabą norėčiau atsakyti, prie jos dar sugrįšiu šiandieną po pietų. Europa, ko gero, nepasirodė taip, kaip mes tikėjomės ir mūsų tie pasiūlymai dėl 20, strategijos 2020, dėl e, pasiūlymai priekybos sityje, man atrodo, nėra tokie ambicingi, kaip mes tikėjomės, spręsdami šitą klausimą. Nes e, filosofija lieka tokia, kaip ir buvo. Rinka turi būti atvira arba rinkos turi būti atviros. Tai neturi būti savitikslis dalykas. Aš norėčiau e, e, pasidžiaugti tuo, ką sakė komisaras. E, kad prekyba negali būti savitikslis dalykas. Aš e, norėčiau ponius Eifi pranešimą pateikti keletą pakeitimų, apie tai turėsime progos pašnekėti kartu. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Šių socialinių ir aplinkosaugos standartų įdėgymas turi būti privalomas teisiškai, nes antraip tai net nereikia tų tokių dalykų dalyti, daryti, nes jau metų metus šnekame e, ir nieko nedarome. Tad norėčiau, kad visa tai būtų teisiškai privaloma. Tai yra dalyko esmė. Ir dar reikėtų išvengti tokio dalyko, kad mes, na, kaip ir proteguojame šitą klausimą. Ir tai ne vienas sakau. Turi būti vystoma per partnerystė turi būti mm, diskusija. E, Saifi pranešimas yra tikrai puikus e, ir tikiuosi, kad bus ir efektyvus siekiant mūsų tikslų. Norėčiau dar vieną dalyką pridėk, pridurti. E, Pone Saifi savo pranešime, na, gal netokį klausimą kelia, kuris man keltų rūpeščių, na, bet tiesiog jį gal kažkiek kvestionuočiau tas asimetri, e, asimetrijos e, tarp pranešimų mintis išnyksta. Štai kiek norėjau pasakyti apie tokie e, Saifi pranešimą. Šiaip ar taip norėčiau padėkoti jai už puikiai atliktą darbą. Dėkuoju, dar du norės pasisakyti, Treilė, Jado ir Beira ir tuo baigsiu sąrašą. Ačiū pirmininkė. Kaip e, žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas, norėčiau padėkoti Saifi už puikų pranešimą. Tikrai gera proga apie tai kalbėti, kai mes kalbame apie ES priekybos naują struktūrą, apie žmogaus teises, apie socialinius aplinkosaugos standartus ir jų būtinybę, jų užtikrinimo būtinybę. Džiaugiamės, kad pranešime e, laisvos priekybos susitarimuose siūlome numatyti privalomus, e, privalomas nuostatas ir pasisakome už tai, kad būtų atsižvelgta į tam tikras sąlygas, kad e, liberalizavimas rinkos priklausytų nuo to, kaip yra atsižvelgiama į aplinkosaugos, socialinius standartus, į žmogaus teises. Džiugu, kad e, kuriama pasaulio aplinkosaugos organizacija, pabrėžiamas tarptautinės darbo organizacijos vaidmuo, Na, poroj vietų gal pranešimą reikėtų pakeisti. Ne visiškai pritariu pranešėjai tuo klausimu, kad laisvos priekybos sustarime su Kolumbija žmogaus teisės atsižvelgta pakankamai. Manau, kad dabar ta nuostata nieko nereiškinti, abstrakti, reikėtų ją pakeisti į įgyvendinamą, prižiūrimą sankcijų mechanizmą. Taip pat reikėtų paminėti, kad PPO komitetas prekybos ir aplinkos, aplinkos saugos srityje taip pat turėtų būti sustiprintas, jam reikia suteikti stipresnį vaidmenį. Janik Jeno iš klimato kaitos komiteto siūlo pakeisti devintą punktą, kur kalbama apie priemonės skirtas klimato kaitos E, mažinimui. Taip pat būtina siekti, kad žmogaus teisų klausimai būtų sprendžiami daugia šalių pagrindu. Manau, kad tas žmogaus teisų kriterijus turėtų būti e, svarbesnis, e, svarbesnė nuostata ateities laisvos prekybos susitarimuose. Reikia valstybei numatyti aiškę atsakomybę ir geriau apibriežti didelės multimilijonės uh, kampanijas, kompanijas. Taip pat e, numatyti būtinybę įvertinti įmonės prieš skiriant joms kontraktus po konkursų, ar jos atitinka standartus, kuriuos mes taikome ES. Svarbia, taip pat labai svarbu numatyti galimybę nukentėjusiems kreiptis į teismą ir taikyti įvairias teisminės gynybos priemonės. Šios pasiūlymus mes pateiksime kaip pakeitimus ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, tiesiog norėčiau pasakyti, jog džiugu yra tai, kad visuomenė vykstančios diskusijos dėl globalizacijos, dėl sunkumų, su kuriais susidara mūsų piliečiai, siekdami geriau suprasti, kas yra ES politika, kokį poveikį turi socialinis dempingas ar aplinkos saugos dempingas ar mokesčių vengimas. Puiku, kad visi šitie klausimai patenka ir į mūsų komiteto darbų sritį. Žalieji mano, jog ponios Saifi pranešimas yra geras pranešimas. Aš manau, kad iš tikrųjų atsiranda būtinybė patikslinti, kas yra abipusiškumas šitais visais klausimais. C konstatuojamoje dalyje regis apie tai yra kalbama. Turime kelti klausimą, ar abipusiškai yra kel... taikomos teisės, ar abipusiškai yra dalyjamasi prekybos santykių nauda. Manau, kad sudarant ekonominės partnerystės susitarimus svarbu išsiaiškinti, kiek tie susitarimai gali būti asimetriški, kiek jie turi būti abipusiški. Uh, Mes teiksime pakeitimą dėl devintosios dalies. Mes norėtume, kad būtų labai aiškiai pasakyta, jog dėrybos dėl klimato kaitos pirmiausia turi vykti jungtinėse tautose pagal jų numatytas taisyklės. Manau, kad čia tai yra viso labo tik nesusipratimas. G20 nediskutuos šiais klausimais. Pirmiausia, apie tai turi diskutinti tautos. Ačiū. Catherine, prašau. what I had. So this... Na, ši diskusija, kaip ir praėjusi, aktuali, tačiau kyla tam tikra painiava, nes abiejose pranešimuose kalbam apie tam tikrus dalykus, kurie tarpusavyje persipina. Na, šiame pranešime turbūt pagrindinis dalykas yra užtikrinti aplinkosaugos standartų uh, taikymą prekybos susitarimuose. Tai svarbu ne tik tai tam, kad būtų užtikrinta mūsų prekybos sistema, jos gyvybingumas, bet kad ir išsaugotume gyvybę planetoje. Dažnai m, mm, žmogaus teisės ir aplinkosaugos reikalai na, mm, persipina tarpusavyje, E, kai kalbame apie autogružos miškų kirtimą, apie vietinių gyventojų išsaugojimą, tai apie ką čia kalbame? Apie žmogaus teisės ar apie aplinkos saugą? Kartais tie dalykai labai susiję. Dar viena svarbi sritis yra tų standartų gyvenimo užtikrinimas, stebėsena. sena E, kažkokios tvarkos numatymas, dėl kurios reikėtų dėrėtis, e, pasirašant sustarimus. Ir dažnai labai sunku trečiom šalims numatyti tam tikrus reikalavimus, e, reikalauti, kad jie nekirstų to gražu miškų, nors galbūt tai yra vienintelis kelias jiems užsimti priekybą. Tai suprantu, kad tema jautri, reikia galvoti, kaip išbalansuoti tarp būtinybės neišikuoti išteklių ir galimybės suteikti toms e, šalims prekiauti. Amerikiečiams, e, pavyzdžiui, primtina sistema teikti ataskaitas apie tai, kiek sumokama už tam tikras prekes, galbūt ir mes turėtume apie tai pagalvoti. Dėkuoju, dabar e, Žem, e, kadangi pavėlavote, tai daug laiko jums neskirsiu. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, bet lėktuvas vėlavo, tai nu, prašau jūsų supratimo. Man šitas pranešimas nepatinka. Čia e, orientuojamas į būtinybę užtikrinti žmogaus teises, aplinkosaugos socialinius standartus ir kaip ir taikinys yra labai aiškus, bet manau, kad čia pasigendama nuostatų dėl to, kaip prekybą reikėtų vystyti. Mes e, čia nematome pakankamo dėmesio mūsų prekybos interesų užtikrinimui. E, čia daug kalbama apie aplinkosaugos socialinius standartus tarptautinėse sustarimuose, bet apie mūsų interesus labai mažai kas pasakyta. Ne, neaišku, ką daryti. Pavyzdžiui, TDO siūloma numatyti stebėtojo teises, bet e, tam, tam tikrom šalims, bet e, nesiūloma jokių konkrečių pasiūlymų. Mūsų priekybos sistema, te, žmogaus teisės, aplinkosaugos standartai ir būtinybės užtikrinti praktiškai visą tai jau vykdoma, sustarime su Kolumbija, pavyzdžiui. ir ES pasirašė sustarimą su Kolumbija, nors e, ji žmogaus teisų srityje daro labai daug pažeidimų. Na, aš nu, manau, kad reikėtų reikalauti, kad būtų bent pagrindinės tada konvencijos nuostatos įgyvendinamos. To pirmiausia reikėtų reikalauti. O tvaraus plėtros, žmogaus teisų uh, nuostatos turėtų būti griežtai taikomos, lygiai taip pat kaip ir rinkos priemonių nuostatos ir numatyti sankcijas reikėtų už tos pažeidimus. Beje, neseniai grįžau iš mūsų vizito į Kazakstaną ir ten dabar kol kas nepasirašytas sustarimas yra nemažai uh, vykdoma pažeidimų, nes e, šalyje yra daug energetinių išteklių. E, o šalis pasižymė savo nepagarbą žmogaus teisėmis, teisėms ir daug buvo bandymų susidoroti su žmogaus teisų aktyvistais ir tai toliau vyksta, nes ES užmerkia akis, didžiulės įmonės pasirašo sutartis ir matome kad nu, idėjos vėl lieka tik idėjomis. Praktikoje tai nėra įgyvendinama ir tai metam didelį šešėlį. Dėkuoju, dabar komisija. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę pasisakyti dėl ponios Aipiai pranešimo. Komentarų turiu nedaug. Pabandysiu atsakyti į klausimą, kurį uždavė komisija ponia Saifi dėl baudų Ponius Aifi pranešimas yra išsamus, tuo pat metu glaustas. Yra tokių dalykų, kurie susiję su komisijos veikla, su dabar įgyvendinamais veiksmais. Yra kitų dalykų, kur kalbama apie vienu ar kitų dalykų sustiprinimą, kad būtų galima pagerinti dabar turimas priemonės ar daromus veiksmus. Trečia, siūlomos tam tikros gairės būsimoms iniciatyvoms ir veiksmams kurių kol kas dar nėra įgyvendinama. Komisijos, komisijos, komisija yra aišku pasirengusi diskutuoti dėl tų naujų priemonių, dėl siūlomų gairių, tačiau tuo pat metu svarbu atsižvelgti į techninius ir praktinius aspektus Nuostatos dėl baudų yra vienas iš tų praktinių aspektų. Pone Saifi komisijos paprašė pakomentuoti Šiaurės Amerikoje taikomą praktiką šiuo klausimu. Dabar egzistuoja trys ar keturi modeliai. Pirmiausia keliamas klausimas, kaip įtraukti laisvos prekybos susitarimus socialinės ir aplinkos saugos standartus, socialinius ir aplinkos saugos standartus. Paskui juridinių visą eilė dalykų susijusių su stebėsena, kontrolė, taip pat visai aspektų susijusių su pilietinės visuomenės dalyvavimu, komisijas pasisako už šios dalykus. Na, egzistuoja toks iš tiesų jungtinių valstybių taikomas modelis, kur juridinis nuostatos egzistuoja, įtvirtina šiuos standartus. Kitaip tariant, jeigu viena ar kita šalis manipuliuoja darbuotojų teisėmis tam, kad gautų savo naudos, tai tuomet reikia turėti galimybę reaguoti, taikant tam tikras prekybos priemonės. Kanados modelis būtų kitas, kur kalbam apie darbo standartus. Tai yra tokia sistema, kur taikomos piniginės sankcijos, jei nesilaikoma taisyklių. Tuomet ta, gali būti apmokestinama trečiosios valstybės jurisdikcija, kuri nesilaiko tų taisyklių. Šie trys modeliai yra įmanomi, tačiau, kaip jau sakiau, yra techninių ir praktinių įvairių aspektų, kurių pamiršti neišeina. Būtent dėl tų dalykų jungtinės valstijos ir Kanada niekad tų savo turimų priemonių ir nėra pritaikiusios, tik jas turi. Nes nėra tam juridinių galimybių arba nėra priemonių, kurios padėtų priversti trečiasias valstybės rasti lėšų ir mokėti tas numatytas baudas. Nenorėčiau ilgiau kalbėti šiuo klausimu, tačiau Europos komisija mano, kad tai yra tas klausimas, prie kurio reikėtų diskusijose sugrįžti. Tos diskusijos turėtų būti tokios, kur įvertami visi techniniai, suprantama, politiniai aspektai, praktiniai aspektai kad būtų galima iš tikrųjų išsiaiškinti, kokį modelį galima rinktis ir į kokį orientuotis. Na ir dar žodelis dėl žmogaus teisių nuostatų ir jų įtraukimo sistemingai į prekybos susitarimus. Norėtume pasakyti, kad kalbant apie prekybos susitarimus yra visa eilė dalykų. Pavyzdžiui, energetikos efektyvumas yra prekybos efektyvumo klausimas aptariamas susitarime su jungtinėmis valstijomis irgi yra prekybos susitarimo dalykas. Ir čia apie žmogaus teisės kalbėti kalbama nebuvo. Kartais pagrindų susitarimus ES yra minimi žmogaus teisų klausimai, tuomet jie patenka ir į prekybos susitarimus. Tai yra tik tam tikras patikslinimas siekiant priminti e, konstatuojamoje dalyje, kad šie klausimai ES yra sistemingi klausimai. Tačiau ne visada tiems dalykams minėti tai yra tinkamiausia vieta. Tiek noriu pasakyti ačiū. Pirmininkas dėkoju. Dabar žodis vėl pranešėjai, ponė tokie saifi, prašau. Tokie saifi. Ačiū, ponė pirmininkė. Matau, kad vėluojame, tad trumpai. Norėjau atsakyti kolegai Jadik Šadau, norėjau pasakyti, kad darybos dėl klimato kaitos dalykų suprantama vyks ne didžiojo 20-ko susikime, o jungtinėse tautose. Norėčiau pasakyti kolegai Taylor, kuris norėtų, kad žmogaus teisių tas skirsnis būtų dar labiau sustiprintas. Komisija, kaip jūs Zoika pasakė savo nuomonę šiuo klausimu, didesnio subalansuotumo labui to nereikia, nes ne, tai tik tai papildomai apkrautų pranešimo, aš to nenorėjau. Kolega Kader Arif kalbėjo apie privalomąjį pobūdį. 13 ir, 14, ir 15, atsiprašau, punktą apie tai yra kalbama. Norėčiau paklausti, ką jis vadina tą privalomąją jurisdikciją. Ar tai būtų sankcijų mechanizmų įdėgymas, kaip Junktinėse valstijose numatyta, ar kas kita. Europos komisijos atstovų prašiau patikslinimų šio klausimu. Aš norėčiau, kad kolega Ryf patikrintų, ką jis laiko tą privalomą jurisdikciją. Nes 13 ir 15 punkte yra kalbama apie tai, apie ką kolega klausė. Na, taip, sankcijų klausimas yra svarbus, tiesiog tai yra galimybė išsiaiškinti šios dalykus. Iki spalio 5 bus atidėtas laikotarpis pakeitimams. Norėčiau pakviesti spalio 13 kolegas dalyvauti kolokviume, kur kalbėsime apie prekybą ir žmogaus teisės. Kviečiu visus dalyvauti. Pone Saifi, ehm, Aš baigiau savo pasisakymą, sako ponė Saifi, tiesiog dėkuoju kolegoms už jų dalyvavimą diskusijose. Dėkui. Dėkuoju ponė Saifi, Pakeitimams teikti terminas yra spalio 5. 6 valanda. Vakaru abiems šiems pranešimams ta pati tas pas terminas. Toliau savo iniciatyvą teikimas pranešimas dėl klimato kaitos. Janek, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti paskutiniam komisijos atstovui už atsakymus. Man atrodo, kad tie atsakymai buvo labai politiški e, ir jais buvo atsiliepiama į diskusijas. Aš manau, kad labai gerai, kad komisija mums padeda, padeda vystyti diskusijas ir norėčiau ją pasveikinti. Na, neklauso manęs komisija, bet tai nieko tokio. Savo klausimą jau pabaigė, bet mm, nieko tokio. Dėl priekybos ir dėl klimato kaitos. Jau Porą kartų vyko diskusijos. Buvo ir vertimas, tas vertimas buvo nuo praeitos savaitės. Aš norėčiau keletą dalykų priminti, kurie yra atspindėti pranešime. Komisijai buvo pateikti kai kurie prašymai ir manyčiau, kad labai svarbu būtų apie juos padiskutuoti. Jeigu kai kurie atstovai čia, tai reikėtų jiems taip pat padėkoti ir Deve, ir Envi komitetų e, atstovams norėčiau padėkoti už indėlį į pranešimą. Kaip jau buvo sakyta, e, tai e, atspindi visą eilę klausimų, tai atspindi klausimą, kad sekretoriatas reikėtų susijęti su PPO darbu Visą tai rasite mano pranešime. Na, dabar galbūt konkreti, konkretesni dalykai. Reikėtų e, stiprinti sąsąją tarp priekybos ir e, klimato apsaugos. Savai nesuprantama, mes norėtumėm, kad būtų daugiau e, keičiamasi nuomonėmis, diskutuojama, e, kad e, būtų kaip galima efektyviau kovome su klimato kaita, tačiau tiek kalbant apie technologijas, tiek e, apie paslaugas, reikėtų nustatyti tam tikrus kriterijus, e, kad būtų nustaty, e, nu, pasakyta, kas yra e, prekė, kas yra, sakykime, kova su klimato kaita. Dėl technologijų perdavimo mes žinome, kad ši šiandieną turime labai nemažai technologijų kovai su klimato kaita. Ir mokslas iš mūsų prašo e, dar efektyvesnių dalykų, taip ir reikėtų padaryti, tam galima palinkėti. E, ir jeigu taip atsitiktų, vis tik tais būtų Mm, susiklostytų tokia situacija, kad kai kurios šalis, mažiau įsivyščiusios šalis negalėtų tuose projektuose dalyvauti, e, negalėtų dalyvauti juose dėl to, kad e, per brangiai kainuotų, ar, ar patentai per brangiai kainuotų ir taip toliau. Dėl iškasenų. Mes žinom, kad 500-600 milijardų skiriama iškastinės energijos vystimui, tai ne visada yra suderinama su kova su klimato kaita. Europos Sąjunga šioje srityje yra tikra lyderė. Ir mes e, tikimės iš Europos investicijų banko taip pat gauti lėšų. kainą ir e, CO2 emisijos. Tai yra labai svarbus klausimai. Labai svarbu, kai pereiti nuo 20 iki 30 procentų Būtų mažiau nutekėjimo e, CO2 ir kad tas nutekėjimas nuo 30 e, sumažėtų nuo 20 iki 30 procentų. Tikrai ne, nedaug e, pramonės šakų susiduria su CO2 nutekėjimu. Uh, E, reikėtų tiesiog neteikti tiek daug išimčių e, toms įmonėms, kurios prašo vis daugiau ir daugiau kvotų priekybai CO2 emisijomis. gamybos klausimai, antidempingo klausimai, kurie yra aptarinėjami PPO. Diskusijos sunkios, tačiau Europa ir toliau turi stumtis į e, priekį šiuose, išspręsdama šiuos klausimus, ypatingai kurdama tvarumo kriterijus. Jungtinės valstijos savo santykiuose su Kongo įvedė tam, tikrus, tam tikras identiteto korteles brangiesiems metalams, norėdamos įsitikinti, kad už tuos brangiuosius metalus nėra finansuojami regioniniai karai. Tai, ką padarė e, Amerika, ko gero ir mes galėtumėm iš tos praktikos pasimti e, kai kurių elementų, kad įdėktumėm e, mūsųse. Taip pat reikėtų padaryti taip, kad įsitikintum, įsitikintumėm, kad mūsų e, dvišaliai priekybos susitarimai e, ne. E, neįtakoja neigiamai klimato kaitos, kad mes ne, nenaikiname miškų. Ir pabaigai, pirmininkė, matau, kad jūs labai skubate. Tikrai esu įsitikinęs, kad jūs labai domite šituo klausimu. Tik esate pirmininkas, turite tam tikrus įgaliojimus ir turite būti griežtas. Reikėtų pasižiūrėti kad Ontario Green Energy Act e, Transportas yra svarbi sritis, reikėtų įtraukti CO2 klausimus. Į tai kituose komitetuose apie tai irgi diskutuojama, kalbama apie inovacinius finansavimo mechanizmus. Klimato kaitos klausimas labai daug su kuo siejasi. Ačiū Robertai už laiką, kuris skiriai mano pranešimui. Dėkuoju. Trys kalbėtojai Zelikfrid, Kasparė ir Lakvelė tuo sąrašą norėčiau ir baigti. Kalbėkite trumpai, nes laiko labai nedaug. Dėkuoju, Robertai. Kalbu ne savo valia. Turiu pakeisti George Kundės. Tai tiesiog sakau jo žodžius. Kita vertus, visiškai jiems pritariu. Tai galima sakyti, kad mes du viename asmenyje. Na, ne viskas, kas čia paminėta, yra labai naudinga. Turėjome progų kalbėti vienu balsu, vienas, viena iš jų buvo Kopenhagoje 2009 metais, tačiau užuot būdami lyderiais buvome periferijoje, nors turime galimybių būti lyderiais kovojant su klimato kaita ir derindami mūsų politikos skriptis. Tartautinės prekybos politika ir mūsų strategija su kova su klimato kaita turėtų būti susiję dalykai. Nereikėtų pamiršti, kiek transporto tartautinės prekybos rytis e, yra svarbia šiame kontekste. Mūsų visuomeniai svarbu skatinti prekybą, nes jį skatina ūkio augimą, bet reikia kovoti ir su klimato kaita. Todėl pramoninės šalis turi prisijimti atsakomybę dėl miškų kirtimo, kylančio būtent iš poreikio skatinti priekybą ir prisimti tą atsakomybę besivystančių šalių atšvilgių. Turime e, pašalinti muitų tarifus skirtus e, tam tikroms prekiams, tam tikram medienai. Turime reikalauti, kad būtų laikomasi standartų susitarimuose su trečiamis šalimis, kad aplinkosaugos standartai būtų taikomi ne tik ES, bet ir PPO lygių. Taip pat e, ateikiant ataskaitas reikia atsižvelgti į klimato kriterijus. Svarbu, kad būtų pasirašytas e, susaistantis tarptautinis susitarimas dėl aplinkosaugų, dėl kovos su klimato kaita ir aš kaip ir ponas Kutas pasisakau už pasaulio aplinkosaugos organizacijos sukūrimą. Dar kartą dėkuoju pranešėjai už puikiai nuveiktą darbą. Ähm, Gerbiami kolegos, aš taip pat manau, kad šis pranešimas yra orientuotas teisinga kryptim. Džiaugiuosi dėl to. Jo labai turiu menį į kitą pranešimą, kur jau esu nagrinėję šio klausimu. Ten buvo paminėta daug neigiamų aspektų. Jo kontekste buvo kalbama apie neigiamus aspektus. Buvo sakoma, kad prekyba klimato kaitai gali tik kenkti. Na, o šiandienos pranešimas yra labiau subalansuotas ir pabrėžime labiau teigiami aspektai. Kalbėdami apie aplinkosaugą turime kalbėti apie modernius produktus, kurių tikslas buvo apriboti CO2 išmetalus. Ir man atrodo, šio, šis pranešimas yra daug pažangesnis. Yra dar viena tema, kuri nusipelno mūsų platesnių diskusijų. Kompensacijų klausimas. Mes jau šiek tiek aptarėm šį klausimą komitete. Ir kai kalbėjom apie SAIFI pranešimą Europos komisijos, atstovai jau buvo pareiškę šiek tiek kritiko šiais klausimais. Tad aš manau, kad reikia ieškoti pusiausviros. Europos Sąjungos prekybos partneriai vykdo dempingą, įskaitint aplinkosauginį dempingą. Reikia rasti, kaip kovoti su to reiškiniu. Galbūt kolegė Saifi pasiūlyta formulė galbūt padėtų, kalbant ir apie kolegų žadau pranešimą. Aš manau, kad tokia formuluotė galėtų galėtų mums padėkti komitete pasiekti konsensusų. Na, šiaip ar taip dėkoju pranešėjai už puikų darbą, jame yra tikrai daug gerų dalykų uždėstyta. Tikiuosi, kad nepradėsime keitinėti šio pranešimo esmės. Dėkui. Dėkuoju, pirmininkė. Mes vis dažniau ir dažniau girdime apie ateities priekybos principus, kurie paremti pigiomis CO2 emisijomis, o ne pigių darbų. Mūsų įmonės patiria daug kaštų dėl to, kad tenka mokėti įvairius aplinkos saugos mokesčius, todėl kad jos saisto emisijų kontrolės taisyklės. Na, o kitose šalise, ypatingai tolimuosiuose rytuose yra kitokio pobūdžio skatinimas verslui, jeigu pavyzdžiui, pavyzdžiui skatinama e, eksportas e, tų sričių, kurios naudoja energijos išteklius. Ir tai sukelia mums daug problemų. Praėjusią savaitę, kaip girdėjau, komisija E, ateityje prekybos srityje planuoja reguliuoti metalurgijos produktų rinką, o jie yra labai, e, o tai yra labai svarbi rinka, nes yra imli energijai ir čia bijau, kad daug kas persikels į rytus ir toje pasaulio vietoje CO2 misijos gerokai patidės. Tai nepadės mums kovoti su klimato kaita, nes e, tokia pramonės perkelimo tendencija galiausiai padidina bendrą CO2 emisijų kiekį. Tai nepadės įgyvendinti Kopenhagos e, konferencijos siūlytų rekomendacijų. Turime siekti CO2 emisijų, siekti CO2 emisijas mažinti, o ne didinti jas. Ačiū pirmininkė. Helmutas Šulcas trumpai kalbėjo šią temą ir teigė, kad jam daugiau mažiau patinka šešėlinio pranešėjo padėjėjo parinktas dokumentas. Jis sako, kad e, Europos strategija 2020 reikėtų atsižvelgti į šito pranešimo mintis, pateiktas išvadas. Na, galiu tik tiek dar pridėti, kad šiame ir kitose komitetuose labai daug kalbama apie politikos ryčių tarpusavio derinimą. Man atrodo, reikėtų kalbėti ir apie mūsų prekybos realybės ir politikos žmogaus teisės ir demokratijos srityje dėrėjimą. Svarbu suderinti tą prekybos realybę ir būtinybę apsaugoti aplinką. Visą tai suprantama. Tačiau labai daug kas priklauso nuo to, kaip prekyba vysto mūsų stambiausios įmonės tiek ES, tiek už jos ribų. Tai čia dermės absoliučiai nėra. Pavyzdžiui, e, iš vienos šalies vežant vaisius dėžėse, e, iš vienos krypti, viena kryptimi, suprantame, kad taip pat tas pačias prekes tose pačiose dėžėse keliauja visiškai priešinga kryptimi. Aš manau, kad e, Čia yra visiška netvarka, viskas palikta įmonėms, kurios siekia pelnų ir jeigu paliksime jiems teisę pačioms spręsti, kaip užsidirbti tos pinigus, tai tokia betvarkė toliau tęsis ir aplinka nuo to tikrai nepagerės. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį komisijai. Ačiū pirmininkė. Komisija paskaitė šį dokumentą ir klausėsi diskusijų pakank, įdėmiai, tikrai įdomus ir konstruktyvių pasiūlymų pilnas dokumentas, provokuoja daug įvairių pamastymų. Daugeliu atveju mūsų nuomonės tos pačios, tačiau yra ir vietų, kur manytume kitaip. Paminėsiu tris, keturis aspektus. Pirmiausiai dėl CO2 perkelimo į kitas valstybės Manome, kad tas CO2 nutekėjimas yra tema, kurią nuolatos turime stebėti, tai kadangi tendencijos skiriasi, praėjusią kartą tendencijas vertiname gegužės mėnesio komunikate ir manėme, kad 2009 nuostatos yra pakankamos ir nieko nereikia keisti, bet aišku, jeigu reikės, tai mes grįžime prie šio klausimo. Kitas dalykas yra gamybos ir perdirbimo metodai, produktų diferencijavimo skatinimas. Tai turbūt viena iš tų sričių, kur papo nariai turi be galo skirtingas nuomonės, daug prieštarus ir labai sunku susitarti dėl šitų taisyklių interpretavimo arba jų keitimo. Pranešime taip pat kalbame apie sisteminį kriterijų naudojimą dvišaliuose sustarimuose. Na, nepamirškime, kad tokių sistemų kūrimas ir gyvendinimas susijęs su techniniais sunkumais. Biokūro e, iniciatyva jau parodė, kaip sunku kažko pasiekti. Dar trumpai norėčiau pakomentuoti pasiūlymą neprieštarauti vietinio turinio e, nuostatoms susitarimuose. E, Na, mes pritarėme tam, kad aplinkosaugos ir klimato priemonės reikia kombinuoti, tačiau nereikėtų palikti teisės protekcioni, e, vietos protekcionizmui, būtų tikrai neteisingas požiūris. Na ir galiausiai dar vienas komentaras dėl finansavimo kovai su klimato kaita. Čia suprantame, kad reikia užtikrinti skaidrumą, ypač duodant pinigus toms valstybėms, toms, toms startiniam priemonėm įgyvendinti. Mes ruošiamės tai atlikti Kankūne, pabrėžti Kankūne ir, žinoma, valstybės narės čia taip pat mums turėtų padėti ir prisimti savo įsipareigojimus. Dėkuoju, na, labai trumpai, prašom. Dėkuoju. Dėkuoju kolegoms už jų komentarus. Ačiū komisijai. Na, pozityvų yra tai, kad yra dvi galimybės. Arba galima išlaikyti ES ambicijas tokias kaip dabar klimato kaitos rytie, arba galima jas mažinti, kadangi nepavyks pasiekti tarptautinio sutarimo, arba galima išlikti didelių ambicijų ir pasirūpinti priemonėmis, kurios padėtų apsaugoti uh, tas pramonės įmonės, kurioms kyla grėsmė tam tikra, įmonė, toms įmonėms būtų galima padėti tobulėti. Aš manau, kad kova su klimato kaita yra svarbus dalykas. Ir kaip parodė komisijos pranešimas, tai taip pat yra proga ir visai ES ekonomikai užimti lyderės vaidmenį tarptautinėje arenoje. Išklausiau kolegų iš Europos komisijos pastabų. Norėčiau pasakyti, kad mes taip pat norime, kad mūsų nuostatos atitiktų Europos komisijos ataskaitos nuostatas. Na, yra tam tikra kritikos dozė pranešime dėl to, kas buvo nuveikta TS direktyvos e, srityje. Manau, kad turime jau patirties ir jau galime ieškoti būdų, kaip mažinti nemokamų kvotų ir pigių taršos leidimų sistemą ir išimčių, kad mažėtų, galime pasistengti. Apie tai kalbėjo kolega uh, Saifi ir kiti kolegos. Svarbu, kad ES liktų ambicinga šioje srityje ir kad ji pastumėtų ir šalis partnerės uh, kovoti su klimato kaita. Manau, kad tendencija tokia ir būtų teisingiausia. Ačiū. Pirmininkas, dėkui. Dėkui, Janik. Spalio penktoji yra pakeitimų teikimo paskutinė diena, kaip ir kitų pranešimų atveju. Na, tiesiog žinokite, kad mano paramą jūs taip pat turite visą pusę. Keliaukim toliau, kalbėsime apie ES juodosios jūros strategiją, kolegai Kazak žodis. Beaucoup, Robert. Ačiū, Robert. Gerbiami kolegos. Na, matau, kad laiko maža, tad labai trumpai pristatysiu savo pranešimą. Jau vyko pirmasis apsikeitimas nuomonėmis, vyko klausimai, juos rengė kolega iš AFET komiteto, buvo kalbama apie pačią Jodosios jūros strategiją, apie pranešimą. Ir ten mes turėjom galimybę jau savo nuomonę pareikšti, bent aš tokią galimybę turėjau. Tiesiog norėčiau jums tarti dar keletą žodžių dėl esminių dalykų. Mūsų komiteto vardu aš juos siūlau. Tai bus mūsų komiteto nuomonė šiuo, šio pranešimo klausimu. Pirmiausia, turime pasakyti štai ką. Vykstant ekonominė ir finansų kriziai šalis, kurios buvo, e, kur, apie kurias kalbama šioje strategijoje, yra labai smarkiai nukritęs nukentėjusios šalis jų ekonomikos augimas labai sumažėjo, Iki tol jis siekia apie 6 procentus, o dabar dėja siekia gerokai mažiau. Būtent dėl to aš manau, kad reikia ieškoti sustiprintos partnerystės, ypač remiantis Juodosios jūros regiono bendradarbiavimo organizacijos pagalba. Svarbu, kad stiprėtų finansų ir bankų sektoriaus reguliavimas, kad gerėtų uh, biudžeto skaidrumas ir kad reglamentas būtų geresnis. 2007 metais buvo pradėta vystyti šį juodosios jūros strategiją ir tai regioniniam bendratarbiavimui suteikė naują impulsą. Tačiau aš manau, kad čia vėlgi reikėtų elgtis atsargiai, siekti, kad panašios regioninės vystomos iniciatyvos nesidubliuotų su siūloma strategija. Juodosios jūros sinergija Ir rytų partnerystė yra tie dalykai, kurie yra geros iniciatyvos, bet svarbu, kad jų kad veikla pagal abi šias iniciatyvas nebūtų dubliuojama. Nes tuo būdu būtų galima pasiekti maksimalios naudos. Trečias dalykas. Norėčiau paminėti, kad ekonominio bendradarbiavimo Rusijos jūros organizacija – jau veikia apie 20 metų ir ta veikla yra pozityvi. 2012 metais ši organizacija šves 20 metų laikotarpį ir tai turėtų būti proga įvertinti, kas padaryta ir galbūt pasiūlyti keletą reformų, kad šios organizacijos struktūra ir veikla taptų optimalus. Pavyzdžiui, įmonių taryba nusipelnytų tokios reformos, bankų taryba taip pat. Dar vienas dalykas, regis, ši strategija turi teigiamą poveikį. E, prioritetai teikiami transporto energetikos sryčiai, atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Šie principai turėtų būti išlaikyti ir ateityje. Jeigu ir toliau bus remiamas atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas, infrastruktūros, strateginės infrastruktūros kūrimas, konkrečiai kelių statyba, kai, jeigu būtų įstumiai sausumos ir jūrų keliai, tai, tai būtų puikiai iniciatyva. Svarbu, kad nekils, nekiltų pavojus jūros kelių saugumui. Ir paskutinis dalykas, kolegos, džiaugiuosi, kad regione yra vis daugiau šalių įstojusių į PPO, išskyrus dvi. Ir tai taip pat turės teigiamos įtakos dėl vienodų taisyklių taisyklių laikymosi. Viso, visos tos šalis laikysis PPO taisyklių, laikysis taip pat ir e, ES numatytų standartų. Tad aš siūlyčiau, kad būtų kreipiamas į tas regiono valstybės, paraginant jas panaikinti prekybos barjerus ir pakviesti jas laikytis griežtos biudžeto disciplinos. Dėkui. Thank you, Mr. Kazak. Dėkuoju, ponė Kazai. Trys kalbėtojai dabar dar nori pasakyti ir tuoj baigsime pasisakymus. Čiuls. Ačiū pirmininkė. Pradėsiu nuo to, kad ši nuomonė man patinka. Pritariu kolegai ir ta prasme, kad prieš dvi savaitės organizuoti klausimai tikrai sėkmingi buvo. Manau, kad jų metu išgirdome daug naudingų argumentų. Dėl to mm, strategijos e, klausimui, kad nuo politikos mes turime dabar perti prie konkrečios strategijos juodosios jūros regionui ir tas postumis dabar reikalingas nuo tos pradžios, kuri pradėta 2007 metais. Kai kas nugastauja, kad e, iniciatyvos dubliuojasi, pritariu, kad taip gali atsitikti, bet e, su pozityviai nusiteikęs ir galbūt reikėtų vardinti tai kaip papildomumą. Tos iniciatyvos e, viena kitai ateityje turėtų padėti ir e, rytų partnerystės viduržydimių e, regiono e, iniciatyvos turėtų tik papildyti šią iniciatyvą. Kitas, kita mano pastaba dėl finansinės paramos teikimo šiam regionui. Manau, kad ateities Juodosios jūros strategijoje reikėtų numatyti tos paramos koordinavimo priemonės iš NP struktūrinės e, paramos skirtos stojančiam šalims. Tokiu būdu galėtume sukurti labai aiškę ir skaidrę finansavimo perspektyvą ateičiai. Na ir galiausiai norėčiau atsiliepti dar mm, apie vieną iš pasiūlymų dėl energijos išteklių. Tai iš tikrųjų labai svarbi pasiūlymo dalis, visas šis regionas turėtų būti integruojamas į naują ES energetikos rinką, na, kokie ten bebūtų, kaip jį betrodytų. Gal reikėtų pakalbėti ir apie keletą tokių svarbiausių projektų šiame regione - Nabuko, South Stream ar suskistintų dujų terminalo projektas ir panašiai manau, kad galima būtų įvardinti tuos pagrindinius projektus. O kalbant apie atsinaujančius energijos šaltinius, nereikėtų apsiriboti tik tai vandeniliu. Reikia minėti ir kitas alternatyvas, kurias galima vystyti šiame regione ir taip padėti užtikrinti tvarę plėtrą ir sukurti naujas darbo vietas. O tai irgi labai svarbu šiame kontekste. Dėkuoju dabar Pila. O, jelentis nagyon helyesen kiemeli az infrastruktūrą. Ačiū pirmininkė. Pranešime teisingai sudėlioti akcentai, skiriamas dėmesys infrastruktūros vystimui ir panašiai. Ir svarbu čia nepamiršti ir uostų vystimo, ypač Konstanto uosto Rumunijoje. Konstancos uostas yra labai arti kitų vakarų uostų, kai prekės yra transportuojamos iš rytų, iš, iš kitų šalių, jo aplenkiamas šitas uostas ir po to prekės kraunamos į sunkvežimius, į traukinius ir tokiu būdu pasiekia vakarus, Budapeštą, Bucharestą, kadangi Konstancijos uostas mm, e, labai atsilikęs ir infrastruktūra pasenusi, tai perkurimo darbai trunka dešimt kartų ilgiau negu Rotterdame. O tai juk yra uostas, kuris arčiausiai Dunojaus E, vandens kelių, tai yra labai svarbus, strategiškai svarbus uostas ir mes turėtume to nepamiršti, rengdami juodosios jūros strategiją. Taip pat nepamirškime Dunojaus upės strategijos ir būtinybės vystyti Konstancos uostą. Dėkuoju, Vyla. Ačiū. Aš kalbu pono Kutas vardu. Jisai labai aktyviai reiškiasi šiandien ir paprašė manęs jam padėti. Kalbant apie Dosios jūros strategijos principus, na, jie yra be galo svarbus. Šis regionas yra labai svarbus ES ir politinė prasme, ir ūkinė prasme. Rumunija ir Bulgarija yra dvi valstybės narės, kurios turi prieimą prie Dosios jūros, po to dar yra Turkija, Rusija, tai dar svarbios Europos valstybės. Ir šis regionas yra svarbus priekybos partneris. Turkija septinta pagal importą, penkta pagal eksportą Europos Sąjunga. E, Europa yra vienas pagrindinių Rusijos partnerių ir atvirkščiai. E, Turkija ir Rusija yra tie veikėjai, kurie turėtų būti aktyviai įtraukti šią strategiją nuo pat pradžių. Tai turbūt dėl to turėtume visi sutarti. Turėtume siekti, kad strategija skatintų bendradarbiavimą šiame regione, o mm, čia yra įvairių klausimų, tarp jų ir prekyba, bet nepamirškime ir platesnio konteksto, kaip antai plėtros politika, kaiminystės politika ir taip toliau ir panašiai. Nereikėtų pamiršti ir Pietų Kaukazo regionų, Europos stojimo perspektyvų skirtų Ukrainai ir Moldavai. Na ir dar reikėtų paminėti, kad ši juodosios jūros strategija galėtų turėti ir tam tikrą institucinę struktūrą, gal netgi ir kažkokį parlamentą, kažkokią suigą. Tai pamastykime ir apie tai. O dabar norėčiau padėkoti pranešėjų už sėkmingą bendradarbiavimą. Ačiū. Martinai, dėja komisija negali dalyvauti diskusijose, atsintė mūsų, atsi, mums atsiprašymą. Galite trumpai pasakyti, kaip jums visą tai atrodo, ar jums tinka, patiko tai, ką išgirdote. Norėčiau padėkoti visiems kolegams už pasisakymus. Buvo labai įdomu, labai naudinga viską išklausyti. Pritariu pono Dinklerio nuomonėjai dėl to, kad labai daug turime kalbėti apie energijos aspektą bei naujus tinklus, kurie turėtų eiti per visą regioną, Juodosios jūros regioną. Visa tai turėtų ypatingai būti įdėkta į mūsų strategiją. Kai dėl mūsų kolegos rekomendacijos pabrėžti uostų svarbą jūros, Judosios jūros regione, ypatingai Konstancijos juostos, e, uosto svarbą. Tai iš tiesų labai svarbus klausimas, bet e, juk visą laiką reikia kalbėti ir apie sąsąją su kitomis iniciatyvomis, lygiai taip pat ir apie, strate... pasakyčiau, ir apie Dunojaus strategiją. E, yra ne tik tais Konstancijos ir Varnerio uostas yra labai svarbus, ne tik tais Konstancijos yra svarbus uostas žodžiu transportui, jūros transportui ir sąsajai su mm, geležinkeliu bei e, autostradomis yra svarbu, svarbus ne vienas tas uostas. Tad čia pritarčiau pono Lekfit nuomoniai. kad reikėtų bendresnės strategijos, kalbant apie plėtrą, apie kitas iniciatyvas, sakykime, tokias iniciatyvas kaip partnerystė ar partnerystė su rytais arba uh, kaiminystės politika. Ačiū. <clears throat> You, Martin. Uh, Dėkuoju, Martinai. Pakeitimams teikti terminas spalio 5, o dabar reikime prie 11 punktų. Europos investicijų bankų suteikiama ES garantija paskolų ir paskolų garantijų E, nuostoliams atlyginti. Pranešėjas. Dėkuoju, pirmininkė, prieš įžangą dar štai ką norėčiau pasakyti dėl savo kompetencijos. Taip, mane išrinko ir Leikvedui galbūt pavydu, kad mūsų partija Anglijos, Britanijos rinkimų metu surinko daugiau rinkėjo balsų negu Leiboristų partija. Na, o rengdamas šį pranešimą norėjau supaprastinti formuluotės, patikslinti mm, ataskaitų teikimo reikalavimus ir šiame kontekste ypatingai didelį dėmesį skyriau faktui, kad e, mūsų mokesčių mokėtojų prašoma daugiau mokesčių skirti. E, kitaip tariant, kalbu apie institucijų finansinius, finansinius klausimus, geresnį jų tvarkymą. Ištryniau tam tikras frazes, kuriuose įvardėjami principai, kuriam aš ir mano partija nepritarė. Na, o dabar pasiruošęs išklausyti kolegų pastabas. Dėkuoju Vilimai, pradėsime nuo pono Vinklerio. Ačiū Robertai, dėkoju už temos pristatymą. Pakeitimų tikrai daug, 45 kolegos pasiūlyti pakeitimai, na, tikrai pritariu finansinių valdymo, skaidrumo, atskaitingumo principams, jie nuomonėje yra išvardinti. Ir pagal Lisabono sutartį parlamentui tenkanti kompetencija e, santykiuose su Europos investicijų banku taip pat turėtų čia būti atspindėta. Kalbu apie ataskaitų teikimą. Kaip aš suprantu, Europos investicijų bankas buvo sukurtas tam, kad užsiimtų finansinėmis operacijomis už ES ribų ir kad padėtų ES vykdyti išorės politiką. Na, o po Lisabono starties įsigaliojimo, nors ir nelengva, bet e, bandome suderinti mūsų išorės politiką ir investicijų bankas turi tame procese dalyvauti. Taigi šiame kontekste ir pateikiami atitinkami pakeitimai, kaip čia kolega paminėjo, Europos investicijų bankas e, susiduria su labai dideliais sunkumais. 22 21-23 pakeitimai, pavyzdžiui, siūlo kai ką išbraukti. Manau, kad išbraukė tai, ką siūlo kolegos išbraukti, sutrukdys investicijų bankui vykdyti mūsų politikos tikslus, ypatingai šalims, kurios stoja Europos Sąjunga. Taip pat negaliu pritarti ir tai nuomonį, kad Europos investicijų bankui neturėtų būti suteikti, suteikiami reikiami žmogiškai ir finansiškai ištekliai, kad jis galėtų įgyvendinti naujosius reikalavimus. Galiausiai dar norėčiau atkreipti dėmesį į tą pakeitimą, kuriame siūloma išbraukti Turkiją iš e, paramą gauti galinčių valstybių. Na, nežinau, ar mes dabar galime čia diskutuoti, kiek kokybiškai Turkija vykdo savo kaip šalies kandidatės reikalavimus, bet jeigu tai yra kandidatė, tai turėtų patekti į šalių, kurios gali gauti finansavimą iš visisi banko sąrašą. Ponas Winkleris man labai padėjo. Jis daugiau ar mažiau pasakė, ką aš norėjau pasakyti. Aš taip pat manau, kad mano kolega taip galvoja. Aš manau, kad mano kolega mano, kad tas pasiūlymas siekia nuspręsti, e, nustatyti Europos investicijų banto prerogatyvas. Viską padaryti labai sterilioje aplinkoje, kad nebūtų painiojamosi su e, vystimo ir bendradarbiavimo kol, politika e, skirta plėtrai, taip pat e, man atrodo, kad tai yra diskutuotini dalykai. Kita vertus, aš pasisakyčiau prieš 44 pakeitimą, kad Turkija būtų išbraukta iš ša, sąrašo paminėto antrajame priedė. Aš manau, kad tai yra tokia šalis, su kuria valstybė, ES jau pasirašysi susitarimą. Tai yra šalis kandidatė ir tikrai ne, mems, ne, ne mums su tokiu pranešimu spręsti panašius dalykus, kad Turkija būtų išbraukta. <laughs> Yeah, Na taip. Nebūtų tai labai paprasta. Aš manau, kad pasiūlymas šio teisės akto yra gerai subalansuotas, tad yra minima daug pozityvių dalykų. Iš principo, gerai, kad pabrėžiama Europos investicijų bankų galimybė paremti ES vystimosi tikslus. Visą tai turi būti vertintina teigiamai. Taip pat pagalba vietos privataus sektoriaus plėtrai taip pat turi būti vertinama teigiamai. Aš manau, kad labai svarbu siekti ES vystimosi tikslų paramos. Ir čia yra svarbus du dalykai. Jie yra du pabrėžti. Pirmiausia, mažai vidutinių įmonių vaidmuo ir kova su nedarbu. Tai yra du svarbiausi tikslai. Tai yra tie du dalykai, kurie turi būti nuoseklus kai kalbame apie ES institucijų bankų galių stiprinimą. Dar vienas svarbus dalykas yra toks. Aš manau, kad finansų krizė baigsis ir vienas iš svarbių dalykų yra pasimokyti. Pasimokyti, kad vietoj to, kad saugome viešuosius finansus ateityje, Europos investicijų bankas galbūt neturėtų e, švaistyti tušiai savo lėšų. Ir paramos neturėtų sulaukti tie, kurie pasitraukia į mokesčių priebėgas, taip vadinamas. Manau, kad sistema turi būti teikianti pagalbą, bet tuo pat metu skaidri. Norėčiau pasakyti porą asmeninių pastabų. Jeigu jums susidaro įspūdis, kad aš neigiu jūsų e, legitimumą šiame reikale. Na, tikrai ne, tikrai ne. Aš manau, kad negalima priimtų sprendimų legitimumo ginčyti. Tų sprendimų, kuriuos priimė Europos parlamentas. Ačiū. Dėkoju. Vieną prašau. Merci. Uh, let... Dėkoju. Mūsų Dartmuto pasisakymai dažnai būna įdomus, pagyvėja posėdžiai, kartais pasidaro linksma. E, kita vertus, tekstuose, kai bus atspindėta visa tai, tai yra kitas reikalas. Tris pranešimus šiandienas skait, e, nagrinėjome, kurie e, nagrinėjo visuomenės ir e, priekybos santykius. Dabar čia yra vis, faktiškai priešingi dalykai, tik e, e tvirtinami Europos e, investicijų bankas turi tuos pačius klausimus spręsti, kitaip tariant, visą tai prieštarauja tie pranešimai, ką mes čia sakome dėl Europos investicijų banko. Ir mes taip pat pateiksime komisijos dokumentui patei, pakeitimus, nes kol kas visi tie kriterijai, finansavimo kriterijai, taip kaip paminėta, mums netrodo, kad tai yra pakankama, nes 9 milijardai eurų e, branduoliniai bei iškastiniai energijai yra skiriama ir daug mažiau, kažkur 6 milijardai tik tais žaliai energijai Taigi dar yra kur tobulėti ir kai e, Europos investicijų bankas išsameu stengsis spręsti e, klimato kaitos klausimą, tai tada ir pažiūrėsime, kaip veikti, ar tai kaip, kaip bus sprendžiamas tas klausimas, ar tai bus ištvan, užtvankų statymas, ar CO2 laikymo klausimas, mes priešinsimės. Komisija. Eh, Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai iš nuomonės projektą. Dėkuojame už pasiūlytus supaprastinimus, kuriuos pateikė pranešėjo vardu. Uh, atskaitingumo, skaidrumo srityje ir panašiai. Tačiau yra ir tam tikrų klausimų, kurie kilo jau ir kitiems parlamentarams. Pavyzdžiui, dėl garantijų kaip pagrindinio politikos instrumento siekiant paremti ES išorės priemonės prie politikos veiksmus, mes nepritartume pakeitimams, kurie norėtų atsisakyti tokio vaidmens, siūlo atsisakyti tokio vaidmens. Taip pat pritarėme išlygoms dėl Turkijos išbraukimo ir dėl Kaliningrado paminėjimo. Atskiroje, atskirai. Taip pat mes siūlome, kad um, klimato kaitos klausimas ir e, investicijų banko vaidmuo šioje srityje taip pat labai svarbus ir tie pasiūlymai, kur siūlo išbraukti vystimus ir klimato kaitos aspektus, yra mums nepriimtini. Be to pritarame pono Vinklerio abejonėms dėl tam tikrų konstatuojimo dalių, kurios išbrauktos, o tai yra esminės nuostatos. Ten kalbama apie investicijų banko galimybės e, dalintis E, tam tikrą naštą, skatinti inovacinius instrumentus. Tai padeda investicijos bankui investuoti ES prioritetinius projektus. Na, o dėl kitų dalykų, dėl techninių patikslinimų, tai taip yra tam tikrų teisinių klausimų dėl vieno ar kito pakeitimo, bet čia galbūt jau reikėtų reaguoti teisės tarnybai, o ne man. Dėkoju, turime Europos investicijų banko atstovą, gal norėtumėt tarti porą žodžių? Ačiū. Dėkoju už pateiktą pasiūlymą. Iš esmės mums patinka didžioji teksto dalis, dėmesys tinkama finansų valdymui, kovai su mokesčių prieglaudomis. Pritarėme tiems pasiūlymams, e, šiuo metu atnaujiname offshore'inių centrų finansavimo politiką ir tai yra tokia pionieriška e, tvarka lyginant su kitomis institucijomis, bet ketiname ir toliau dirbti šioje srityje, jeigu reikės mūsų politiką stiprinsime. Dėl kitų dalykų, dėl įvairių šalių, ka, kurios gali gauti mūsų parmą, čia nuomonės mes savo neturime, ne, negalime jos formuoti, o dėl papildomų žalių įtraukimo. Na, reikėtų pabrėžti ir tai, kas buvo paminėta vidurio laikotarpio peržiūroje, jeigu pradėsime paveldamas šalis, pasieksime garantijų fondo lubas iki dar ne, netėjus 13 metams. Tad galimybės teikti paramą naujosios valstybės narėse yra ribotas, ypač kalbu apie e, šalis, kurios nori stoti Europos Sąjungoje, Azijoje, Viduržymio jūros regione. Mes vis daugiau dirbame su kitomis ES institucijomis, komisija, parlamentu. E, ir mm, pasiruošę padėti joms įgyvendinti išorės politiką bei vystimosi politiką, jeigu šioje, šioje srityje parlamentas norėtų mums skirti didesnį vaidmenį. O kalbant apie vystimosi tikslų mm, įgyvendinimą, tai nepamirškite, kad mums reikės ir atitinkamų išteklių ir mm, piniginių lėšų tas pasiūlymas preambulėje e, tuos dalykus atsijėti yra mūsų nuomonė nepriimtinas. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį Gulimui. Dėkuoju. Trumpai. Mes esame komitetas ir komitetuose svarbu ieškoti labiau sutarimų e, ir bendros sąlyčio taškų negu nesutarimų. Aš ir kolega Lekfait pritarėm daugeliu dalykų, ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės. Svarbu, kad Europos investicijų bankas skirtų didesnį dėmesį joms. Man pasirodė vertingas kolegos Vinklerio komentaras, kur buvo kalbama apie tinkamą, apie sveiką finansinį valdymą. Tačiau norėčiau tarti šį beitą. Na, esant normalioms sąlygoms, politiniai tikslai yra didesni negu vien sveikas finansinis valdymas. Na, aišku, kaip politinis tikslas gali būti minimas ir antras, bet čia mes esame visi politikai. Ir manau, kad tam pritarsime visi. Ar politikai turi kelti politinius tikslus. Tačiau sunku kelti politinius tikslus, o tie politiniai tikslai yra dažnai priešingi sveikam finansiniam valdymui, sveiko finansinio valdymo principams. Yra ir kitų dalykų Na, daug ko tenka pasimokyti iš finansų krizės. Žmonės iš tų visų krizės pamokų skirtingas išvadas pasidaro. Maničiau, kad skaidrumas yra tas dalykas, kuris gali ateiti užkirsti kelią panašioms krizėms. Ir norėčiau paremti tą e, skaidrumo siekį, kurį minėjo bent vienas kolega. Ir Europos investicijų bankas yra visiškai skaidri institucija. Vertinu komisijos komentarus, nes buvo vėlgi kalbama apie aiškumą, apie skaidrumą. Galiausiai, kolegai Žado, norėčiau pasakyti štai ką, aš nekalbu apie kažką iš ankstų. O pona Žado ir kolegos e, iškėlė šį klausimą. Aš net netikiu, kad pateiksiu tokį pranešimą, kur pakeitimų nebus siūloma. Būčiau nusivylęs, jeigu pakeitimų pono Žado negalėtų pateikti. Na, dėl to būtent norėčiau padėkoti kolegoms, norėčiau nusilenkti kolegų, kurie užsima pakeitimų teikimų profesionalumui. E, Išvertintų taip pat ir Europos institucijų banko atstovo pastabas. Na, pažiūrėsime, kaip mano pranešimas laikysis po balsavimo, kaip jam pavyks tą procesą išgyventi. Dėkuoju. Sveikiname jūs renginti pirmą pranešimą ar e, nuomoniai. Visiems dėkoju už dalyvavimą posėdėje, o dabar pradėsime koordinatorių posėdį. Spalio penktą dieną, Viljamai, taip, įsidėmėkite, spalio penktą diena yra paskutinė diena, kai galima pateikti pakeitimus. O dabar pereisime prie koordinatorių posėdžių. Kviečiu visus, kurie nedalyvauja, me, nedalyvauja jame, palikti salę, nes tai yra uždaras posėdis.